Okay, colleagues, let's, let's start, although... Kolegos, pradėkime, nors mūsų, tai yra europarlamentarų, nėra daug. Kaip žinote, šis renginys yra transliuojamas internetu. Šiandien turėsime dvi diskusijų dalis dėl vykstančio tyrimo. Pirmoji dalis bus skirta es institucijų informacinių technologijų saugumui. Antroji diskusijų dalis bus skirta e, parlamento priežos vaidmeniui, kai kalbame apie žvalgybos tarnybas nacionalinių lygmenių. Mes, tai jau trečia dalis mes kalbėjome apie tai anksčiau. Jei niekas neturi prieštaravimų, tai siūlyčiau tokią darbo tvarkę ir patvirtinti. Ir pradėkime iš karto darbą. Šiandien turime keturis ekspertus. Išklausysime pareiškimus šių prelegentų Ronald Prince, jis yra Fox IT direktorius ir vienas iš teigėjų, jo darbas yra užkirsti kelią įvairiems įsilaužinimas ir incidentams, jos nustatyti bei spręsti, taip pat ir Belgakomo, pavyzdžiui, atvejs buvo aptartas, vienas iš pagrindinių tokių atvejų šiame tyrimė, daug ekspertų, toliau panas Fredi Dezure, jis yra tarp institucinės kompiuterių kritinė reagavimo komandos vadovas, CERT-EUPS, tai yra institucija atsakinga už visų es institucijų informacinių technologijų saugumą, tai yra ir mūsų, tai e, jų jų darbas yra padėti šiams institucijoms nustatyti, užkirsti kelią, išsiaiškinti, sureaguoti į tarptautinės ir piktybinės atakas, kurios gali pakengti informacinių technologijų saugumui ir toliau Žankarla e, Vilėla, jis yra ITEC generalinis direktorius e, ir paskutinis bus Luka Campaljonė, jis yra ES e LISA saugumo pareigūnas, tai yra nauja agentūra atsakinga už ES institucijų IT saugumą Eurodac, SIS, VIS, visi tie asmens duomenys, kurie turi, kurie turi būti saugomi, turi būti saugus. Ir, ir paprašysiu prelegentų kalbėti neilgiau kaip po 10 minučių, po to mes galėsime užduoti klausimus, išklausyti atsakymus, taigi dar bus laiko sugrįžti prieš, prie tų klausimų, kuriuos jūs norėsite detaliau aptarti. Taigi visų pirma, suduodu, su, suteikiu žodį ponui Prins. Ačiū, kad pakvietėte mane, iš tikrųjų. Um, um, pasirengiau šioms diskusijoms su jumis ir noriu pasakyti, kad iš tikrųjų atlikome tyrimą Belgakomo incidento. Detaliau nesileisiu į tai, kas ten įvyko. Aš manau, kad jūs suprantate, kad čia jau mm, mūsų klientas atskleis tą informaciją, kurią norės. Mes turime laikytis konfidencialumo, o aš pastalysiu tą informaciją, kurią galiu pasidalyti su jumis. Mes dal, mm, kelis kartus tyrėme mm, šnipinėjimo atvejus ir ką matome čia, jeigu pavyzdžiui pažiūrėtumėm, ką gali klientai daryti, nustatydami tokius incidentus, reaguodami juos, mes apie tai aptarėme su jumis. Visų pirma, reagavimo etapas, tai čia mes ir dalyvi, pradedame dalyvauti. Tai mūsų, jeigu organizacija kažką įtarė, kad kažkas negero vyksta, nori labiau išsiaiškinti tai, tai mes atvykstame, įdėgiame šnipinėjimo technologiją, kad išsiaiškintumėm, kas kas vyksta, DPA taip vadinama, ir toliau pradamas tyrimas, aišku, reikia labai daug išteklių, norint išsiaiškinti, kas vyksta tinkle, ir jo periferijoje ir paprastai kliento ta, ta dalis yra kiek kitokia. Kliento klientas ar vyriausybė, kuri naudoja mūsų kliento mm, infrastruktūrą, paprastai nori tiesiog išvalyti tinklą, mes prasitai ir padarome, tačiau aišku bus įvairių klausimų, kuriuos galbūt negalėsiu sakyti, nes uh, na, gal nėra visais atvejais tiesioginių ketinimų išsiaiškinti e, tuos incidentus iki galo iš, iš tų, kas mus samdo pusės, bet labai dažnai būna tyrimas, būna klausimų, kas tai padarė, kokią informaciją tie mm, nusikaltėliai gavo, koks buvo jų tikslas įsilaužant. Tai, aišku, galite suprasti, kad Jeigu žiūrime platesnių kontekstų, tai gaila, kad ne visuomet mes galime atsakyti tos klausimus. Um, toliau nustatymas incidentų, daugiau yra organizacijų bandančių išsiaiškinti, kas vyksta mano tinkle. Pavyzdžiui, žinote, į kompiuterius galima įsilaužti ir uh, vienintelis būdas nustatyti, ar yra kažkas įsilaužęs, tai yra nus, įdėkti e, tą nustatančią e, įrangą. Ir čia tikrai dirbame su daugeliu organizacijų, kurios ir spaudoje dabar buvo paminėtos, kurios e, gali būti, kad mm, pas jas yra buvę piktybinės, kenkėjiškos įrangos įdėktos. Tie dažnai patys išsiaiškina tos atvejus. Gal tai keista, nes viena vertus mm, įvairios organizacijos žvalgybinės Nevyriausybinės organizacijos išleidžia milijonus ar milijardus netgi savo žinių ir patirties sukaupimui. E, kita vertus, yra tokių organizacijų, kur yra tik kažkokia tai dėžutė ir daugiau nieko, nieko saugaus e, netgi su tokiamis organizacijomis, pavyzdžiui, kurios iš viso nieko nežino apie tokius ypatingus atvejus. Uh, ką mes vadiname techninius pažeidimo e, kriterijus, vis tiek jos pasiunčia pareiškimus spaudai, kad jos yra tikros, kad nebuvo jokio pakenkimo ir taip toliau. Tai yra keista, iš tikrųjų. Um, Atrodo, tarsi jie pas mane dirbtų, bet ne. Toliau prevencijos etapas, čia irgi įdomus būtų tokie pastebėjimai. Turime daug klientų, kurie bando užsitikrinti, kad jų tinklas būtų labai saugus. Čia mes turime ir specialią įrangą sukūrę, ypač ta kritinė infrastruktūra svarbi yra, pavyzdžiui, elektros tinklai. Mes eksportuojame labai daug tokios įrangos, vis, visiems, pasa, visom, visiems pasaulio regionams, bet ne Europai. Ne todėl, kad mes nebandome e, to parduoti Europai, bet atrodo, kad, na, gal šiek tiek uh, Mm, naivaus yra tokio mąstymo čia, kad e, kibernetinis karas Europos nepalies. Mes taip pat matome, kad Europos organizacijos kurios gal norėtų investuoti į didesnį saugumą, jos turi didelių problemų e, susirandant tinkamus žmonės, susirandant įsigyti tinkamą įrangą. Manau, kad viena iš tų priežasčių yra ta, kad uh, Mm, Europos konkursų e, pirkimų sistema nėra tinkama tam ir galutiniam variantė dažniausiai kompanijos yra priverstos, organizacijos yra priverstos pirkti pigiausią variantą, tačiau pigiausias tai ne visada geriausias yra variantas. E, be to yra tam tikrų įgyvendinumo tyrimų dėl saugumo užtikrinimo ir čia kartais gauname, tarkim, mm, e, šifravimo įrangą end-to-end, -end. dažnai yra naudojama, praktiškai kiekviena valstybė turi, tai yra vietos gamintojų sukurtos įrangos, kad valdžia būtų apsaugo, turėtų galimybę apsaugoti savo um, paslaptis ir Europoje tas pats yra sąrašas um, patvirtintų produktų, kurie gali būti naudojami Europoje. Mm, ES patiems slapčiausiams, slapčiausiams, konfidencialiems dokumentams ir taip toliau. Tikrai nelengva toms organizacijoms įsigyti tokią įrangą, ji tikrai pakankamai brangi, nelengva su jie dirbti ir, mm, pavyzdžiui, kad ir parlamente, pavyzdžiui, ne viskas yra saugu, nors gal kai kas ir labai saugu, bet viskas susideda tai, kiek mes norime investuoti į šnipinėjimo užkardimą. Um. Kągi labai ačiū. Toliau ponas Dizerė, dešimčiai minučių taip pat. Labai ačiū pirmininkė, kad mane pasikvietėte. Norėčiau trumpai pristatyti koks e, yra mūsų mandatas, e, ką mes darome, kad aš galėčiau tiksliau e, apibriežti mūsų CERT-EU tikslą ir veiklos užsienį. Tai yra tarp institucinė darbo grupė. Jos tikslas padėti ES institucijoms, kad jos galėtų geriau apsigirti nuo kibernetinių išpolių. Mūsų komanda nedidelė, tik 15 žmonių. Tai yra tikri ekspertai. Mes buvome įsteigti prieš dviejus metus tai yra Digit generalinio direktorato Europos komisijoje pavaldinys, tai yra tarp institucinė valdyba. E, visi mūsų klientai, visos institucijos, tarp kurių yra ir parlamentas, komisija ir taryba, bei Europos centrinis bankas, Europos teisingumo bankas, Eurojust, Europol, e, Lysa, kurios atstovo matome šiandien, e, yra, visos tos organizacijos yra pačios atsakingos už savo tinklus, jos turi išsiaiškinti pažeidimus ir užtikrinti, kad viskas veikia sklandžiai. Be to, mes teikiame papildomą e, paramą, kad viską būtų galima išsiaiškinti kuo anksčiau ir ištaisyti kuo greičiau. Mes e, kuriame e, tarp institucinio ir tarptautinio masto sistemas, dirbame su geriausiais e, partneriais ES ir už jos ribų, su Junktinėmis Amerikos valstybėmis, labai glaužiai bendradarbiavame su tinkamomis institucijomis ir tai sukuria papildomą vertę tų institucijų vidiniam darbui su visų institucijų vidiniais informacijų technologijų ekspertais labai glaudžiai bendradarbiavame ir kuriame geras programas. ES institucijos turi labai vertingus tikslus, jeigu kalbam apie kibernetinės grėsmės. Ir kartais e, tie kibernetiniai išpoliai yra susiję su siekiu pavokti politinę, ekonominę informaciją ar sukurti politinį nepasitenkinimą ar diskusijas. Kibernetinių išpolių taikiniais mes tampame labai dažnai. Taigi, ką mes darome? Turime trijų rūšių tarnybą. Pirmoji jų yra uh, prevencija. Mes padedame institucijoms e, užkirsti kelią išpoliams, e, padedame sukurti gerą programinę įrangą, padedame e, pasimokyti iš kitų institucijų, kaip jos kai kuria savo apsauginės sistemas. Kita veiklos rytis yra išsiaiškinimas. Gauname informaciją iš skirtingų institucijų, bendradarbiaujame su jomis iš nacionalinių CERT institucijų, e, turime puikų bendradarbiavimą e, tinklą ir e, informaciją apie saugumą nuolat vieni kitiems siunčiame. Taip pat praėjusiais metais mes nusiuntėme 650 įspėjimų apie tai, kas jau įvyko, kas vyksta, uh, apie įvairias instaliuojamas programas, apie pažeidžiamas programas. Taip, institucijos gali geriau reaguoti į problemas, kurios jų organizacijos viduje egzistuoja. Institucijos ir pačios išsiaiškina nemažai problemų ir atsiunčia apie tai informaciją mums, o mes padedame tada joms sureaguoti į tas kibernetinės grėsmės. E, tais atvejais, kai iškyla rimtų e, problemų, pačios institucijos kreipiasi į mūsų ekspertus pagalbos, mes jiems padedame, e, pasitelkiame ir kitų didesnių institucijų specialistus problemams išspręsti su valstybių narių e, valst... E, institucijomis ir Junktinio Amerikos valstybių saugos tarnybomis taip pat labai glaudžiai bendradarbiavame. Praėjusiais metais dešimt kartų uh, CERT EU buvo pasitelkta reaguoti į, į kibernetinius išpolius valstybėse narėse ir padėti išspręsti atitinkamas problemas. Apibendrinamas galiu pasakyti, kad CERT EU dar yra labai jauna organizacija, bet e, ji stengiasi padėti institucijoms, tarsi sukurti papildomą vertę, kuri susideda iš informacijos kaupimo, rinkimo, apdorojimo. E, institucijos yra geriausi mūsų partneriai darbe, bet labai svarbu pastebėti, kad iš viso mūsų yra tik 15 žmonių, bet aš tikiuosi, kad ateitie mūsų bus daugiau ir e, jeigu mūsų veikla plėsis, tai e, manau, kad institucijos pademonstruos noras su mumis bendradarbiauti ir kovoti su kibernetiniais išpoliais. Ačiū. Toliau e, ponas Giancarlo Vilela, kuris yra Europos parlamento ITEC generalinio direktorato generalinis direktorius. Ačiū, ponė pirmininkė. Aš norėčiau kalbėti prancūzų kalbą, nes mano gimtoji kalba italų, tai man prancūziškai lengviau. Dėkoju visiems, kurie e, jau prieš mane kalbėjo. Aš esu trečias šiandien kalbėtojas iš karto po CERT e, atstovo kalbu. Europos parlamento ITEK generalinis direktoratas savo veiklą e, sutelkė į panašias rytis, apie kurias kalbėjo CERT EU. Mūsų veikla yra labai plati, bet e, mūsų veiklos pagrindas yra tarp institucinis bendradarbiavimas. Tai yra mūsų darbo pamatas. Ir nuo balandžio mėnesio Europos parlamentas vadovauja tarp instituciniam informatikos komitetui. Ir e, neseniai Europos parlamentas pradėjo projektą, kuris e, leis bendromis pastangomis uh, E, pagilinti bendradarbiavimą, e, kuris be abejo yra labai svarbus ir CERT organizacijai. Europos parlamentas e, pasiūlė ieškoti bendrų sprendimų ir sukurti tam tikrą struktūrą, instituciją, kuria, kuri bendrai galėtų geriau apsaugoti ES institucijas. ITEK generalinis direktoratas šiuos pasiūlymus pateikė tarp instituciniam komitetui ir e, tie pasiūlymai yra pagristi dviejomis Europos parlamento rezoliucijomis priimtomis e, praėjus Liepos mėnesį, šių metų Liepos mėnesį. E, tai yra rezoliucija dėl informacijos saugumo ir informacijų technologijų saugos. Ten yra kalbama apie bendradarbiavimą tarp skirtingų institucijų ir e, taip pat yra kalbama apie galimą e, kitokią sprendimo rūšį, tai yra bendrą internetinio debesies sukūrimą. Manome, kad toks planas yra racionalus, jis gali būti iš tiesų įgyvendintas ir tikimės, kad šios rezoliucijos galės būti formaliai įgyvendintos pasitelkiant tą tarp institucinį komitetą. Aš norėčiau pridurti, kad mano kaip tarp institucinio komiteto pirmininko uh, vaidmuo e, yra kuo greičiau gauti e, atliekamų tyrimų rezultatus, nes e, visos pastabos surašytos rezoliucijose ir pranešimuose bus panaudotos informatikos apsaugojimo tarp institucinio komiteto veikloje. Kalbant konkrečiau apie informacijos saugumą, informacinių technologijų saugumą, aš e, jau e, turbūt nieko naujo jums nepasakysiu, sakydamas, kad niekas pasaulyje šimtų procentų informacijų technologijų saugos negali užtikrinti. Ir aš galėčiau tik pasakyti, kad e, Europos parlamente ITEK direktoratas dirba vadovaudamasis tarptautiniais įprastais e, kriterijais. Tai, ką mes darome, e, atitinka tarptautinius standartus. Nenorėdamas perlengti lasdos, Bet e, su šiokiu tokiu pasididžiavimu galiu pasakyti, kad e, mums jau pavyko užkirsti kelią kai kuriems kibernetiniams išpoliams per pastarosius metus. Bet e, ir be to galime būti patenkinti mūsų bendrają poziciją. Jokie kibernetiniai išpoliai nepasiekė savo tikslo, todėl mes galime pasididžiuoti, kad sugebėjome jiems užkirsti kelią. Galiu pasakyti, kad Europos parlamento įtek bendradarbiauja su e, CERT ir tai yra ilgalaikis uždavinys. Mes organizuojame seminarus apie įvairių sprendimų įgyvendinimą, keičiamės patirtimi šioje srityje. ITEK generalinis direktoratas turi pakankamai kvalifikacijos, kad išsiaiškintų saugumo problemas, kad suvoktų, kokio pobūdžio išpoliai gali egzistuoti. Ir jeigu tokie išpoliai yra daromi, mes žinome, kaip juos reaguoti. Taip pat matome, kad kartais e, E, kibernetinės e, veiklų, e, kibernetiniai išpoliai būna sutrukdomi dėl duomenų apsaugos įstatymų. Ir aš manau, kad gerai, kad tokie įstatymai egzistuoja. Paskutinis mano pastebėjimas. ITEK generalinis direktoratas Europos parlamente yra pateikęs konkrečių pasiūlymų ir jau susilaukėme atsako Mes siūlėme peržiūrėti šios ryties e, e, reglamentavimo nuostatas ir priimti naujas taisyklės, e, kad būtų užpildytos iki šiol egzistavusios spragos, kad mes galėtume teisingai dirbti informacijos technologijų srityje juridinių požiūrių, turime turėti teisinę bazę, leidžiančią E, prireikus e, įsikišti. Dar vienas pastebėjimas. Parlamentarai puikiai žino, kad e, informacijų technologijų integravimas jų saugumo užtikrinimas įeina į bendrą Europos parlamento saugumo politiką – galiu pasakyti, kad informacijos technologijų sauga negali būti atskirta nuo globalaus saugumo koncepcijos, o apie pastarąją dažnai dabar kalbama. O šiaip e, galiu pasakyti, kad be bejonės ITEK generalinis direktoratas e, gali ir autonomiškai gyvendinti eilę programų ir projektų, kaip ir visos kitos stambiosios administracinės pasaulio struktūros, mes vieni nekuriame infrastruktūros informacijų technologijų srityje, kad taip e, būtų, mes turime užmėgsti gerus santykius su e, specialistų, informacijos technologijų specialistų bendrovėmis Ir visa tai e, priklauso nuo to, kiek mes esame finansuojami. Tokios yra pagrindinės ITEK generalinio direktorato veiklos gairės. Aš esu pasirengęs atsakyti į jūsų specifiškesnius klausimus, jeigu jų turėsite. Baigdamas, ponė pirmininkė, gerbės pranešėjų, norėčiau išskirti vieną aspektą. Nuo pat ITEK generalinio direktorato įsteigimo yra stengiamasi optimaliai sustiprinti tarp institucinį bendradarbiavimą. Yes, thank you, Mr. Vilela. Ačiū, ponė Vilela. Žinau, kad jūs ėmėtės ir pačios veiksmingiausios apsaugos priemonės, tai yra raštu pasirašėte savo kalbėjimo pastabas. Ir dabar paskutinis kalbėtojas, ponas Luko Zampaljonė, jų Lyza agentūros iš Europos komisijos saugumo pareigūnas. Žodis Jums, ačiū. Ačiū, aš turiu skaidrės paruoštas. Okay. So, uh, thank you. Uh, good afternoon. Dėkoju, laba diena, ponios ir ponai. Aš esu Lukos Ampalijonė ir esu naujai įkurtos uh, informacinių technologijų agentūros vadovas. Duomenų apsaugos pareigūnas, noriu padėkoti už tai, kad pakvietė agentūrą pristatyti e, temą, tai yra informacinių technologijų saugumo tema ES institucijose. Aš peržvelgsiu tai, ką daro mūsų agentūra. Pateiksiu tris e, informacinių technologijų sistemas, kurias mes valdome. Uh, pristatysiu saugumo modelį, kurį kontroliuoja agentūra. Ir toliau pabandysiu pateikti rekomendacijas, kaip mūsų nuomonė ES institucijos galėtų pagerinti dabartinį informacinių technologijų saugumo statusą. EU Liza buvo įsteigta remiantis reglamentu 1070 2011 metų Ir tai yra plataus masto IT sistemų teisingumo, saugumo ir laisvės erdvėje agentūra. Tai yra SIS-2 informacija, vizų informacinė sistema ir Eurodac, Europinė daktiloskopijos sistema. Agentūra atsakinga už operatyvinį valdymą ir saugumą, už eksploataciją tų centrinių sistemų e, komunikacijų tinkle. Tai yra tinklas, kuris apjungia centrinės sistemas ir nacionalinės sistemas. Pateiksiu Jums keletą skaičių statistikos. Šiandieno informacijos sistema 2 yra susijęta su 30 Šengeno erdvės valstybių, taip pat Eurojustų ir netrukus Europolo Jis yra susijusi su keliais tinklais susijusiais už teisėjai saugą nacionalinių lygų. Vis sistema jungia 29 valstybės narės ir susijęta su užsienio reikalų ministerijų tinklais. Ir tikslas tų tikslų pasiekti keletą pasaulio regionų - Afrika, artimieji rytai ir netrukus Pietų Amerika ir Rusija. Europos daktiloskopinė sistema apima 32 ES šalis ir iš esmės yra susijusi su imigracijos tarnybomis. Tai yra tarsi kapiliarinis susijimas tų trijų plataus masto IT sistemų. Ir taip pat susijęta su tam tikrais pasaulio regionais. Aš paminėjau komunikacijų tinklą, tai nėra sistema, tai yra bendra saugumo, saugaus transportavimo sistema, tinklas, kuris jungia pagrindinės sistemas su nacionalinėmis sistemos. Saugumo modelis grindžiamas gana paprastais dalykais – yra reglamentai, yra saugumo planai nustatyti. Ir tai yra nustatyta tiek agentūros reglamente ir tiek kiekvienai IT sistemai nustatyti specifiniai saugumo reikalavimai, kuriuos turi atitikti kiekviena informacinių technologijų sistema. Ir tai yra pagrindinis stimulas užtikrinti saugumą per mūsų agentūrą. Be teisinio pagrindo mes rengiame saugumo planus ir susijusias saugumo politikos skriptis bei procedūras. Ir šios hierarchijos ir, ir taip pat pagal hierarchiją nustatytas procedūras. Taip pat egzistuoja Europinė rizikos valdymo sistema. Vien teisiniai reikalavimai negali būti, jie yra ne vieninteliai. Mes taip pat įgyvendiname konkrečius e, informacijos e, saugumo standartus ir rengiame gairės, kaip techniškai gyvendinti saugumo reikalavimus. saugumo modelis labiau už techninės pusės. Grindžiamas pagrindiniais principais, kurie iš tiesų yra veiksmingi. Trys centrinės sistemos yra techniškai sukurtos taip, kad jos nėra prijungtos prie interneto, o tik tai prie autorizuotų institucinių tinklų, kontroliuojant nacionaliniams sąsajoms. Agentūra yra atsakinga už fizinę sąsajas tarp valstybių narių valstybėse narėse. Agentūra atsakinga už saugumą, pradedant nuo centrinių sistemų ir einant žemyn iki, iki sujungimo sistemų valstybėse narėse. Nuo to išėties taško valstybės narės yra visiškai atsakingos už nacionalinių tinklų saugumą ir trys plataus masto informacinių tinklų sistemos teikia informacinės paslaugas. Kaip matote, iš trijų šioje skaidrėje patiktų įtraukų, jūs matote, kas yra numatyta remiantis geriausią saugumo užtikrinimo patirtimi ir taptutiniais standartais. Jau nepaisant to, kad yra ir reikalavimai dėl teisinio pagrindo. Perėsiu prie paskutinės skaidrės, tai yra saugumo priemonių sąrašas. Mano manimu, mes galime prisidėti prie saugumo statuso gerinimo informacinių technologinių europinėse institucijose. Iš tiesų yra keturios pagrindinės sritės, kur būtų galima pagerinti informacinių technologijų saugumą. Pirma, tai yra nustatyti informacinių technologijų saugumo standartą ES lygių uh, end-to-end -end požiūrį taikant. Apie tai kalbėjo ir uh, kolegos, kalbėję apie standartus. Ir gerai, kad ta pati koncepcija yra naudojama daugelį vietų. agentūra užtikrina tokių standartų rekomendacijų gyvendinimą, įskaitant ir ES institucijas bei nacionalinės institucijas, siekiant garantuoti homogenišką saugumo lygį ir priimtiną e, saugumo lygį. Kitaip tariant, iš centrinių sistemų yra užtikrinamas saugumas, kur yra visi duomenys saugomi ir iki pat galutinio vartotojo, kuris naudojasi tam tikrą informaciją centrinėse sistemose. Antra rekomendacija reikia atlikti rizikos vertinimo procesą, užtikrinant ekonomiškas ir veiksmingas saugumo ir privatumo pro, pro, saugumo reikalavimus užtikrinant. Reikia rasti tinkamų kontrpriemonių, kurios būtų veiksmingos, ekonomiškos. Informacija turi būti saugoma, taikant tinkamas saugumo priemonės. Ir vienintelis būdas pasiekti reikia atlikti tinkamą rizikos vertinimo procesą. Čia kalbama apie saugumą ir privatumą jau projektavimo etape. Kita rekomendacija yra įtraukti į ES institucijas informacinių technologijų eksploatavimo ciklą, sertifikavimą ir pakartotinį sertifikavimą. Analogiškai taip yra, analogiškai yra elgiamasi, tarkim, prižiūrint automobilį, kai yra techninė apžiūra atliekama. Ta pat reikėtų daryti informacinių technologijų sistemoje. Kai informacinės technologijos pasensta ir jos ilgai naudojamos, jos tampa pažeidžiamesnės įvairioms grėsmėms. Ypač tam galvoje, kad yra didelė rizika. Pavyzdžiui, turint galvoje tas informacinės technologijas, kurios tiesiogiai susijėtos su internetu. Ir paskutinė rekomendacija – tapatybės valdymo ir informacijos ženklinimo kontrolė. Ši koncepcija turėtų būti taip pat integruota į saugumą. Reikia įdėkti stipresnius tapatumo valdymo mechanizmus, integruoti informacijos ženklinimo sistemą, siekiant užtikrinti, kad informacija būtų prieinama bet kuriuo metu, bet kokiam asmeniu, kuriam reikia susipažinti su tą informacija, bet kad jinai būtų neprieinama tam tikram nežinomam asmenim. Tai tiek. Ačiū, ponė Zampalionė, o dabar e, suteiksime galimybę pateikti klausimams ir surinkti diskusijoms. Turiu dar tokią pastabą trim paskutiniam kalbėtojam. I mean, The NSA has no limits, eh? <laughs> um, no, I, I would like to point out. Norėčiau nurodyti, jog mes atliekame apklausą, tyrimą dėl masinio šnipinėjimo, pasiklausimo. Turime specialią sesiją dėl Belgakomo tai paveikė ir Europos parlamente. Jeigu aš pasižiūrėčiau į tą įrangą, kuri buvo naudojama ir tą medžiagą Microsoft, Apple, aš norėčiau jūs atsakymuose išgirsti daugiau apie tai, kas vyksta. Čia norime atsakymų, kokiu laipsniu mes nukentėjome, kokiu laipsniu tai mus palėtė. Jeigu kažką nustatėte, prašau pasakyti, jeigu nenustatėte, kodėl nenustatėte, mes norėtume gauti tokios informacijos. Savo pasisakymus jūs kalbėjote daugiau apie prevencijos priemonės, visa tai yra gerai, bet kaip matome, tai neveikia, nes tos jėgos yra stipresnės. Mes norime atsakymų mano iškeltus klausimus. Suteiksiu Klodui Morei pranešėjui žodį, kiekvienam kalbėtojui dvi minutės tik skiriamos pateikti klausimams. Ir prašau nurodyti, kokiam prelegentui jūs adresuojate klausimą, kas turėtų atsakyti jūsų užduotą klausimą. Paskui steiksime žodį šešėliniams pranešėms. Nesijaudinkite dėl to, jeigu liks laiko, surenksime ir antrą klausimų ir atsakymų raundą. Leisiu ir tolesnius klausimus pateikti. Prašau. My... Claude. Labai džiaugiuosi, kad mm, į abu mano klausimus atsakyta, kaip ir į kitus klausimus, bet e, taip pat man sudaro toks įspūdis, kad e, šioje diskusijoje dalyje ką mes bandome išsiaiškinti, tai yra, kas yra atsitikę, kas yra įvykę, ne tik tai um, Snowdono pastarėjai iškelti įtarimai dėl uh, es institucijų šnipinėjimo, bet ir dėl tų įtarimų prieš penkerius metus, uh, dėl ministrų tarybos pastato. Um, Dėl NATO taip pat tie buvo kaltinimai kelti. Tai mūsų tyrimas bando bent jau išsiaiškinti daugmaž laiko prasme, kaip tie kaltinimai atrodo, ar, ar iš tikrųjų pagrisyti įtarimai, kaip jūs reagavote į tas situacijas. Taigi mes nevakume tą tyrimą atliekame dėl to, kokie bendri būtų jūsų darbo planai. Aš, aš čia tai visiems keturiem reagentam norėjau tai pasakyti. Ir dėl to tyrimo, ar jūs sureagavote kažkaip į tai abstrakčiai, ar konkrečiai tos kaltinimus, ar jūs tyrėte kažką, tai kokie yra jūsų darbo planai tą linkme. Antra, mm, Ponai Brans, noriu pasakyti, aš žinau, kad jūsų ribotos galimybės atsakyti dėl Belgakomo konkrečiau, bet gal galėtumėte šiek tiek daugiau pasakyti dėl Belgakomo. Mes lauk, kvietėme jūs ir tada ateiti ir, ir, ir dabar tikrai džiugu būtų išgirsti daugiau, nors aš suprantu, kad ribota ta informacija galės būti toliau. Uh, Panas Ambaljonė, dėl tų išpolių jūs plačiau kalbėjote apie patobulinimus, bet norėčiau tai sėti su tais kaltinimais prieš vasarą, kurie buvo iškelti, kad ta sistema irgi buvo, ją buvo įsilaužta. Ar Jūsų paskutinė pasisakymo dalis yra parengta sureaguojant į tai, kas įvyko prieš vasarą, ar, ar čia bendrai, e, bendra darbo programa yra tokia, um, kokia yra jūsų reakcija taip pat į tai, kas atsitiko su Eurodac, pavyzdžiui. E, tai gal tiek aš kol kas apsiribosiu, užduodama savo klausimus kol kas, bet. Uh, esmė yra tokia, kas atsitiko ir ar jūs sureagavote, reaguojate abstrakčiai ar, ar kitaip. Ponas Prins. <laughs> Short, actually, no. Galiu mm, trumpai atsakyti, jeigu turėtumėt konkrečių klausimų dėl Bagakomo atveju, aš galėčiau pabandyti mm, atsakyti juos, bet mm, negaliu daugiau kažkaip kažkokių žuomenų jums duoti. Jei mirktelsite vieną kartą, tai bus taip, jeigu du kartus, tai e, bus e, ne, sako pirmininkė. Tiesiog jeigu konkrečius klausimus galėtumėt užduoti. Ponas Zampalionė. Taip, ačiū. Mm. Antra sistema nebuvo nulaužta, nes ji šiuo metu balandį paleista, o mm, ana, pirmoji šiandieno informacijų sistema buvo nulaužta. Tai nebuvo e, agentūros operatyvinė sistema tuomet naudojama ir dabar nuo balandžio yra nauja įdėkta. Ką aš galiu pasakyti, tai kad uh, Mes labai domimės e, tuo, kas e, yra susijęs su Šengeno informacinės sistemos incidentu. E, aišku, dėl pirmos, kas atitiko, suprantame, bet dabar tos dvi sistemos yra visiškai skirtingos. Ir, ir tikrai, ką mes pasimokėme iš incidento susis vienas, tai mes visų pirma, ką mes padarėme, tai visų pirma Mm, įdėgėme end-to-end peržiūrą saugumo e, SIS antros sistemos per vasarą, toliau kartu su komisija. Komisija surė, sušaukė mm, policijos vadovų susitikimą Liepos pabaigoje ir buvo susitarta sudaryti E, skubų saugumo planą, reaguojant į e, SIS-1 incidentą, kad būtų galima patikrinti, ar SIS-2 irgi būtų pažeidžiama tokiems patiems pavojams, su kuriais buvo pasinaudota to įsilaužėlio, kuris e, SIS-1 nulaužė. Ir tie klausimai išsiuntinėti valstybėms narėms ir atimiausiamis savaitėmis mes sulauksime atsakymo. Um, Ačiū. Dabar kitas šešėlinis pranešės panas Fos. Ja, vielen Dank, ähm, Herr Prinz, so leid es mir tut. <laughs> Ačiū. Pone Prinz, atsiprašau, bet vis tik tai noriu užduoti papildomą klausimą, gal kiek kitaip jį suformuluosiu. Skaičiau, kad Mm, buvo bandoma atsekti tą incidentą iki jungtinės karalystės vedė ten tie pėtsakai. Ar tai tiesa, ar ne? Gal galėtumėt mm, patvirtinti ar paneigti tą informaciją? Aš, aš nenoriu jūsų įstumti į nemalonę padėtį, bet vis tik tai mums būtų svarbu žinoti konkrečiai. Mm, koks yra kontekstas šios situacijos iš profesionalus požiūrė taško, ką jūs nustatėte, ką išsiaiškinote, ar, ar čia mm, kokio lygio tas incidentas, ar kažkas tai e, dirbdamas pas save Rusy galėtų sugalvoti tokį variantą, ar, ar čia reikia labai um, tobulos įrangos. Būtų įdomu sužinoti tai. Ir toliau kitiems trims prelegentams. Uh, norėčiau užduoti štai tokį klausimą. Kai viskas pradėjo aiškėti, kad um, buvo informacija renkama, kokie buvo patikrinimai, saugumo patikrinimai galbūt buvo atlikti, ar buvo įmanoma nustatyti uh, kada kažkas buvo prisijungęs prie informacijos, kada informacija buvo kažkokia tai išpumpuota, ar mm, čia reikėtų kažkokių tai didesnių investicijų į infrastruktūrą, ar čia iš administracijos pusės kažką galima padaryti, ar reikia biudžeto eilutės, ar reikia daugiau pinigų, ar dar kažko, ką jūs galėtumėt patarti mums parlamentui, ką mes galėtumėm padaryti, kad mm, parlamentas ir visa Europos Sąjunga būtų saugesnė, galbūt tą reikėtų įtraukti į mūsų pranešimą. Uh, Taip pat mane domintų, ką būtų galima padob, patobulinti, kad mūsų kasdienėme gyvenime mes būtume mažiau pažeidžiami. Mm, taigi norite atsakymų iš pono Prins, pono Dezurė ir pono Vilėla. Taip, taip, tada pradėsime nuo pono Prins. Ačiū už klausimą. Na, Jūs tairavotės dėl sąsajų su Junktinė karalystė. Taip mes matėme tą straipsnį Špygelį penktadienį paskelbtą. Tai, man atrodo, yra vienintelis toks konkretesnis dalykas, kuris sieja šį incidentą uh, niekai pažiūrėjęs tiesiogiai į tinklą negali pasakyti, kur konkrečiai sėdi tie įsilaužėliai. Naudingiau būtų atlikti platesnį tyrimą iš incidentą. Tai yra įprastinis būtas išsiaiškinti, iš kur yra tie nusikaltėliai. Reikia dirbti netinkle, reikia per internetą dirbti online. Uh, Paprastai tai neleidžiama, nes tai reiškia, kad turi įsilaužti į kitas kompiuterinės sistemas, kad išsiaiškintum, iš kur e, tas incidentas yra ties ir mums tai neleidžiama daryti. Dabar dėl to įsilaužimo um, lygio technologinio, Belgakomas, man atrodo, pats yra pareiškęs, kad tai buvo pakankamai aukšto technologinio lygio įsilaužimas ir, ir man atrodo, kad tai teisinga yra sakyti. Ir Gal aš turėjau atsinešti vieną skaidrę dėl to, kokius jūs sprendimus turite priimti, kiek reikia investuoti, kad būtų galima užkirsti kelią tokiems nusikaltėliams. Nes iš tikrųjų ta ana pusė leidžia milijonus, milijardus, kad galėtų įsilaužti, tai reikia kaž nuspręsti ir, mum, ir šitai pusiai, kiek ji nori leisti, kad būtų pajėgi apsiginti. Tai yra ta, ta skaidrė tokia, aš galėjau atsinešti, parodyčiau, kad jūs galėtumėt pasirinkti, kurioje vietoje jūs norite būti, kaip tarptautinė institucija, es institucija. Iš tikrųjų, turite nuspręsti, koks turi būti jūsų apsaugos lygis, nes labai sunku iš tikrųjų užsitikrinti labai gerą gerą apsaugą ir visų paslapčių išsaugojimą. Mazizori, pirmas dalykas, ką norėčiau paminėti, aš jau savo e, pirminėme žodė užsisakiau užsiminiau, kad mes užsiimame mm, reagavimo ir nustatymo incidentų koordinavimo grupę ir mes tengiamės internete tai išsiaiškinti, ištaisyti tą patį. Aš negalėsiu konkrečiau leistis į detalės dėl konkrečių incidentų, nes mes ne viską galime atskleisti, tačiau atsakydamas jūsų klausimą dėl to, ar mes patikrinome tai, kas, kas praskelbta spaudoje, ar, ar ką, apie ką mus mus informavo kitos pusės, valstybės ir panašiai. Kai tik gauname informaciją, taip, mes tikrai tikriname, mes tikrai stengiamės išsiaiškinti, ar tai yra tiesa ar netiesa, ar mes galime kažką tai tinkluose surasti ar ne. Norėčiau pateikti vieną pavyzdį, pavyzdžiui, sugrįžtant prie Belgakomo atveju. Belgakomo atstovai prieš kelias savaitės buvo irgi išklausyti šiame komitete. Jie sakė, kad yra rengiami pažeidimo kriterijai ir, ir praktikoje tai iš tikrųjų tie kriterijai leis nusakyti, kokio dydžio yra pažeidimas, kiek reikia techninės pagalbos iš FOXIT ir taip toliau. Ir paskui, aišku, pagalba iš Belgijos prokuratūros, policijos ir, ir paskui paieškos visa bendruomenė sarčijų ir taip toliau. Ką mes paskui darome su tą surinktą informaciją? Mes tą informaciją dar kartą patikriname klientų tinkluose, parlamento tarybos, komisijos ir taip toliau tinkluose. Mm, ir tas patikrinimas buvo atliktas pagal tą informaciją, kurią mes gavome ir, ir tas patikrinimas tikrai neskleidė jokių mūsų informacinių sistemų saugumo pažeidimų, pasirėmint tą informaciją, kokią mes turėjome. Dabar noriu pabrėžti, kaip viskas vyksta. Kiekvieną kartą, atsaką institucijas, ar mes esame informuojami apie tai, kad yra galimas pažeidimas, galimas įsilaužimas, mes tengiamės surinkti visą reikiamą informaciją, kad nustatytumėm tokį pažeidimą. Mm, aišku, kartais mes ir patys nustatome tokius pažeidimus tinkluose, be informacijos išorės, bet kai gauname išorinę informaciją, visuomet stengiamės išsiaiškinti, jeigu kažką tai randame, iš karto stengiamės imti priemonių taisti padėti, kaip tai galima greičiau. Ir dabar jūs klausite, ar įmanoma yra nustatyti, iš kur kažkas tai pasiklauso, kur nuteka kažkokia tai informacija, iš kokią organizaciją, tai yra labai sunku atsekti. Jeigu nežinai, kad kažkas tai sėdi tavo sistemo, ne, ne, nėra priežasčių ieškoti kažko, bet jeigu jau kažkokių ženklų yra, tai galbūt yra įmanoma atsekti, kad iš tikrųjų informacija kažkur nuteka. Bet absoliučiai vertinant tai padaryti yra labai sunku, neturint kažkokių tai nuorodų. Ir noriu pabrėžti tai, ką, pakartoti tai, ką panas Prins pasakė. Nėra įmanoma, net ir su didesniu biudžetu, nėra įmanoma turėti šimtaprocentinių garantijų, kad tikrai niekas nepateks į jūsų tinklus. Ypač jeigu susidarite su tokiais priešininkais, kurių biudžetai yra yra dar didesni, gal kartais 10 ar 100 kartų didesni nei mūsų turimi biudžetai. Tai paskutinis lasmas, ką būtų galima daugiau padaryti, tai taip mes e, dabar kiekvieną kartą tą bazinę liniją dedam, bandom didinti, kiekvieną kartą, kai kažkokį incidentą nustatome, mes, aišku, didiname apsaugos lygį, tą bazinį lygį, lygį didiname, aišku, tai dažnai didina ir um, programinės, kompiutinės įrangos kainą ir, ir personalo um, kainą institucijose užtikrinant visą saugumą ir, aišku, su tuo mes turėsime dirbti ateityje ir tam, galvojant apie ateitį, reikės uh, padidinti tą, tas investicijas, numatyti ir svertinį poveikį, aišku, kad būtų galima užtikrinti, kad, kad tos investicijos duotų naudos, galbūt apie institucijų bendradarbiavimą reikėtų galvoti. Ir ką ponas Fos pasakė, iš tikrųjų reikėtų labai tvirto politinio palaikymo, kad būtų tarp institucijų bendradarbiavimas, keitimasis informacija, nes tai yra tikrai labai sveikintinas dalykas. Ir paskutinis dar žodis, jei leistumėt pirmininkę, man atrodo, paskutinis, dar da vienas dalykas, ką mes bandome mm, ES institucijų lygių nustatyti, tai kad iš tikrųjų būtų laikom, tai iš tikrųjų laikomas ES politikos dėl privalomų privalomo mm, monitoringo ir ataskaitų teikimo dėl mm, kibernetinio saugumo, kas buvo metų pradžioje pasakyta, tai yra, kad būtų darbo grupės, kurios rinktų informaciją apie incidentus, paskui mm, keistųsi informaciją tarp kompetentingų grupių su valstybėmis narėmis, tarp valstybių narių ir taip toliau. Tos kompetentingos tarnybos paskui galėtų sureaguoti ir pakankamai e, greitai tai sureaguoti. Ačiū. Labai ačiū. Pone Vilėlo, jūs norėtumėt kažką pridurti? Taip, mielai, ačiū. Taigi, aš mielai atsakyčiau tiesiai į trijų parlamentarų pateiktą klausimą, ką mes darome dieną iš dienos ir ką reikėtų daryti, kad darbas dar labiau pagerėtų. Taigi diena iš dienos mes stengiamės, kaip jau sakiau savo žanginėje kalboje, kaip mes dirbame organizuoti e, stebėseną, kontroliuoti viską, kas vyksta mūsų sistemoje. Ir tai darome kiekvieną dieną. Kas kart, kai iškyla kažkoks įspėjimas, kažkoks signalas, e, kuris leidžia mums įtarti, kad galbūt atsiras problema, galvojame, kaip galėtume įsikišti. Pirmiausia, galvojame, kaip galėtume tiesiogiai reaguoti, jeigu problema yra reali, Jeigu problema paprasta, mes ją išsprendžiame iš karto, o kitas e, būdas būtų kreiptis į CERT-EU, kad galėtume atlikti nuodugnesnę analizę ir paprastai vyksta, kai e, išpariai, kai išpariai yra rimtesni. Ponas Ampalionė kalbėjo apie kai kurios pasiūlymus, kriterijus, metodus. Aš kalbėjau, kad didžiai įtek e taiko standartinius metodus, be abejonės tas pats yra ir čia. Aišku, mūsų darbą reikia gerinti, tačiau bendrų tendencijų laikomis. Atsakant į kitus klausimus, buvo patiktas tiesioginis klausimas dėl Belgakomo. <clears throat> Taip, ITEK e generalinis direktoratas yra atlikęs išsame analizę kurioje išsiaiškinome, kokiu padarinių mūsų struktūroms turėjo įvykiai Belgakome. Taigi čia galiu labai tvirtai pareikšti, kad po išsamaus ir plataus tyrimo paaiškėjo, kad nėra jokių problemų, jokių pažeidimų Europos parlamento programinėje įrangoje. Trečioji problema kuri e, buvo iškelta, tai buvo pinigų investavimas, buvo pateiktas klausimas apie tai. Aš e, negaliu priimti labai drąsių pareiškimų apie investavimo sistemą, bet aš galiu pasakyti, kad e, mūsų sistemoje matome, kaip tarptautinių mastų biudžetas yra labai didelis, skiriamas, bet kai kalbam apie investicijas tam, kad mūsų darbas dar labiau pagerėtų, turbūt tai nėra didžiausia problema. Didžiausia problema e, buvo mano jau išsakyta pradžioje e, ir komitetas pats paskui nuspręs, kaip elgtis. Pirmiausia, turime e, pabrėžti esminius e, aspektus, apie kuriuos aš kalbėjau savo žanginėje kalboje. Turime stiprinti institucijų bendradarbiavimą ir dar geriau keistis informaciją. Reikia rasti labai konkrečių priemonių, kurios būtų bendros. Pavyzdžiui, kol kas e, ir taip nepakanka veiksmų e, kovojant su kenkėjiškais veiksmais iš išorės. Yra žmonių, kurie sako, kad reikėtų tą daryti dar mažiau. Todėl mes pradėjome kalbėti apie vadinamojo bendro debesies sukūrimą, į kurį mes galėtume sudėti visą eilę e, struktūrinės informacijos. Ir tai būtų labai naudinga prevencinė priemonė, o ne priemonė reaguojanti kažkokius veiksmus. My... Ačiū. Aš dabar sakysiu kaip Alde frakcijos šešėlinė pranešėja. Norėčiau šiek tiek į aukštesnį lygį pakelti šią diskusiją. Labai daug atsakymų buvo susijęs su procedūromis, su biurokratija, bet mažai kalbėjote apie realius įvykius. Turbūt tai nestebina. Girdėjome pona Prins sakant, kad kita pusė, kad ir kas jie bebūtų, milijardų milijardus leidžia e, savo veiksmams, o mes turime saujelę žmonių, kurie bando sukurti gynybinę sistemą. Taigi jau savaime suprantama, kad čia mes negalime laimėti. Turiu porą konkrečių klausimų. Pirmiausia, ponai Prins, dėl SWIFT, o paskui pereisiu prie Belgakomo. Mano klausimas labai paprastas. Ar sutinkate su Niderlandų vyriausybė, kai ši teigia, kad e, prieimas prie SWIFT be leidimo gali būti deramai išnagrinėtas e, juridinė tvarka, neturint techninio e, E, iki teisminio tyrimo. Ar jūs manote, kad Olandijos domenų apsaugos ir Belgijos domenų apsaugos instancijos yra deramai e, aprūpintos tyrimams atlikti ir tiesai išsiaiškinti? Antras klausimas dėl Belgakomo. Ši bendrovė mums sakė, kad tai buvo masinė precedentiško sudėtingumo ataka. Jūs e, kažką panašaus pasakėte. Tačiau vis tik tai jokių asmens duomenų nutekėjimo nebuvo, nėra jokių įrodymų, kad būtų buvęs sutrukdytas e, komunikavimas. Milijardai yra išleidžiami, tačiau jokių e, kompromituojančių faktų nėra išaiškinta. Man čia nesueina galai, kažkas yra ne taip kodėl kažkas išleidžia milijardus tam, kad nieko nepasiektų. Man atrodo, tai nėra logiška. Ponas Deziurė sakė, kad apie Belgakomo atvejį jokių konkrečių faktų negalima gauti. O aš norėčiau tokių išgirsti, ypač tiek, kiek jie yra susijęs su Europos parlamentu. Man atrodo, kad man tai būtų labai įdomu. Aš norėčiau sužinoti, ar jūs, sakykime, kad kalbam apie Belgakomo atvejį. Ar jūs patys išsiaiškinot, kad tokių pažeidimų buvo, pirmiau apie juos išgirdot ir tada pradėjote kažką aiškintis? Kalbėjusieji minėjo, e, kalbėjo jau mūsų klausimuose Microsoft'o, Facebook'o, Apple'o atstovai, žinau, kad e, jūs palaikote ryšį su jais. Po incidentų Belgakome, ar jūs pradėjote tirti, kaip, pavyzdžiui, E, Microsoftas, pavyzdžiui, sukūrė kažkokias e, užpakalinės informacijos nutekinimo dureles vadinamasis, ar sukūrė kažkokias kitokias duomenų apsaugos sistemas. Kaip e, viskas veikia? Turiu labai konkretų klausimą ponui Prins. Galbūt jūs galite atsakyti ir kažką konkretaus. Ar turite faktų, kurie leistų jums manyti, kad Europos parlamento komunikacijų sistema – buvo e, pažeista, ją buvo įsilaužta e, ar kažkaip kitaip ji gali būti sukompromituota. Aš tiek klausimų pateiksiu ir apsiribosiu jais, galėčiau pateikti daugiau, bet dabar jau suteiksiu žodį atsakovams. Pirmiausia, ponas Prins, paskui ponas Diziūrė. Uh, yeah, thanks, Ken. Ačiū dar kartą. Pirmasis klausimas. Ar galima atlikti tyrimą ar nacionalinė saugumų tarnyba jau gali būti, ga, gali būti pradėjusi nagrinėti kažkokius dokumentus? Ne, to mes negalim žinoti. Antras klausimas. Niderlandų duomenų apsaugos tarnyba. Ar jos techninė kvalifikacija yra pakankama deramiems tyrimams atlikti? Aš dar tik šiandien girdėjau e, per radiją e, interviu su šios tarnybos vadovu ir jis sakė, kad bus pasamdyti e, specialistai, ekspertai tam tyrimui atlikti. Trečias klausimas. Užsirašiau atsakymą, bet klausimą nebeprisimenu. Aš pateikiau keletą klausimą, sako pirmininkė. Aš klausiu dar du klausimus. jeigu Europos parlamento duomenys ar komunikacijos sistema galėjo būti sukompromituota. Negaliu to atsakyti, sako ponas Prins. Ir dar vienas paskutinis klausimas buvo toks. Ar būtų logiška galvoti, kad kažkas išleidžia milijardus tam, kad negautų jokių E, duomenų, kad nebūtų jokių pažeidimų išaiškinta? Mano atsakymas būtų ne, tai nėra logiška. Ponas Dezore, jūsų klausimas buvo toks. Ar e, CERT EU ar kitos institucijos e, pačios išsiaiškino Belgakomo problemas? Atsakymas būtų toks – ne. Belgakomo incidentą Jums prieš keletą savaičių tos pačios bendrovės atstovai pristatė, o ką mes darėme, e, kaip aiškėjo pažeidimai Belgakome, nes bandėme tik išsiaiškinti, ar buvo padaryta įtaka ES institucijoms. Dviejopa įtaka buvo pada, e, vertinama. Ar e, puolikas, sakykime, prieš Belgakomą galėjo padaryti žalos parlamentarų ar darbuotojų komunikacijų e, sistemai? Atsakymas buvo ne, jokio poveikio vartotojų duomenims nebuvo padaryta. Buvo ir kitų institucijų padėtis išnagrinėta ir kiek mes žinome, jokios įtakos e, vartotojų duomenims ar parlamentarų ar dar, parlamento darbuotojų komunikacijai nėra padaryta. Kitas dalykas. Ar E, išpolis prieš Belgakomą, prieš jo įrenginius turėjo padaryti įtakos Europos institucijų įrangai. Aš galiu pasakyti, kad mes nieko panašaus neišsiaiškinome. Atrodo, kad ES institucijų įranga nėra pažeista. Galiu pasakyti, kad Belgakomo atveju tyrimas yra tradiciškai vykdomas, kaip žinote, jį organizuoja prokuroras. Labai sudėtinga būtų jį dabar aptarinėti, Galiu pasakyti, kad mums e, turbūt pasisekė, kad Belgakomo pilos prokuroras leido perduoti informaciją apie tuos techninius duomenis, perduoti mums ir kitoms suinteresuotoms pusėms. Ir taip mes galime vertinti, ar nėra padaryta žala informacijos technologijų sistemoms. E, Aš suprantu, kad jums kartais nemalonu girdėti tokius atsakymus, kaip mes negalime komentuoti, negalime pateikti detalių ir panašiai. Bet aš galiu pasakyti, kad mums svarbiausia yra galėti dirbti. O kitas dalykas, svarbu yra jums suteikti šiokių tokių garantijų, kad kol kas neturime jokių faktų rodančių, kad buvo padaryta žala tinklams ar ES institucijų sistemai. Antras klausimas dėl Microsoft, Apple ir kitų uh, programinės įrangos tiekėjų galimo informacijos nutekinimą per vadinamasias užpakalinės dureles. Mes e, nežinome apie jokių e, tyčia instaliuotų užpakalinių durelių egzistavimą kurios galėtų būti kurtos ES institucijų ar kažkur kitur. Ar tokių durelių iš tiesų nėra? Mes negalime pateikti atsakymą, bet mes žinome, kad tyčia niekas sąmoningai nėra tokių dalykų padaręs. Ar tie projektai yra pažeidžiami? Ar yra būdų į tuos produktus patekti? Atsakymas būtų taip. Kiekvieną savaitę, kiekvieną mėnesį e, Microsofto bendrovė e, susisiekia e, E, su savo vartotojais ir bando išsiaiškinti vadinamasias spragas savo programinėje įrangoje, tarsi susidariusias skylės. Ir kaip tik šią savaitę buvo išsiaiškintas vienas e, atvejis, e, kuris išryškėjo praėjusią savaitę. Internet Explorer programinės įrangos sistema buvo pažeista ir tai galėjo įtakoti vartotojų saugumą. Šis pažeidžiamas taškas e, paaiškėjo praėjusią savaitę. Jau šią savaitę Microsoftas e, bandė tą spragą užpildyti, šį trūkumą pašalinti, tačiau akivaizdu, kad Internet Explorer e, ši silpnoji vieta buvo išnaudota, jei ne, mėnesius, jei ne metus, tai bent mėnesius. Gali būti, kad jie egzistavo labai ilgai. Ar tai galėjo būti nusikaltėliai? Taip, galėjo būti nusikaltėliai ir vartotojų saugumas galėjo būti pažeistas. Bet mes nemanome ir nežinome, nes neturime jokių įrodymų apie tai, kad e, tokius, e, tokias silpnasias vietas Microsoftas ar kitos bendrovės būtų sukūrusios sąmoningai. Ar yra daugiau tokių pažeidžiamų taškų? Taip, jų yra, bet mes kaip institucija turime užtikrinti, kad būtų sukurta uh, sandari infrastruktūra ir kad tos pažeidžiamos vietos būtų greitai užpildomos, tarsi pašalinamos. Ačiū, turime dar du kalbėtojus. Atsiprašau kitų dabar žaliųjų atstovas. Ponas Albrecht, ačiū. Ačiū už tai, kad dalyvaujate šiame klausime. E, pirmas klausimas institucijų atstovams. Ar buvo kokiu nors specialių darbuotojų, specializuotų darbuotojų, kurie atliko tyrimus, kaip yra įsilaužimo sistemas ir kaip dažnai tokie testavimai rodo įsilaužimo atvejus? Tai yra, kad kažkas sėkmingai įsilaužė sistemas. Ar jūs esate įspėję institucijas ar kitas saugumo įstaigas, tarkim, kaip Belgijos policija, apie galimus kibernetinius išpolius, kad būtų atlikti tyrimai su tuo susiję. Toliau ponui Prins, ar galite patvirtinti, kad per valstybinės šventes Didžiosios Britanijos buvo mažiau išpolių kibernetinių Ir ar nustatėte, kad GIX routeriai, ar jie turėjo kažkokių specifinių tikslų? Ką galėtumėt pasakyti dėl išpolių Belgakome? Ar Europos parlamentas arba kitų Europos institucijų infrastruktūros, kurios susijusios su įspėjimų sistema, ar jos yra apjungtos prie tos įspėjimo sistemos Belgakomo? suteiksiu žodį pailiui, kaip ir anksčiau. Taigi, ponas Prins, pirmiausia. Ačiū ir vėl sudėtingi klausimai. Nieko nežinau apie e, valstybinės šventės ar pietų e, pertraukas, bet kiekvienas toks atvejis yra tikrai labai įdomus žvalgybos institucijoms. Ačiū, buvo trumpas ir tikslus atsakymas. Ponas Deziur, nelabai daug ką galėčiau atsakyti į tuos klausimus. Atvirai sakant, aš negaliu leistis į konkrečius dalykus, kokių priemonėmės institucijos, kad apsaugotų savo sistemas. Bet mes esame parlamentas, mes turime teisę žinoti, kad ar buvo institucijos e, kreiptasi į jas dėl galimų kibernetinių išpolių. Jūsų klausimas buvo konkretus, ar mes atliekame testus dėl galimų įsilaužimų. Tačiau dėja atsiprašau, aš negaliu konkrečios informacijos pateikti, kaip mes testuojame savo sistemas, kaip mes užtikriname, kad jas nebūtų įsilaužta. Tik tai jums, kaip potencialiam naudotojui mūsų sistemų, čia yra viešiai svarstymai. Mes nesame vėl potencialūs naudotojai. Pirminkė, pakartosime klausimą. Ar buvo paprašytas atlikti teisinis tyrimas? Dėl ko klausė ponas Dizur? Atsakymas yra ne. Bet jūs turite konkretizuoti, ką jūs turite galvoje. Tyrimas paprašytas kokiu pagrindu spaudos pranešimais ar tuo tais rezultatais, kuriuos mes nustatėm savo tinkluose. Taip, 40 tūkstančių dokumentų puslapių buvo pristatyta žurnalistų ir Snaudino atveju ir aš galėčiau daryti prielaidą, kad kai tikimasi tokių kibernetinių išpolių prieš ES institucijas, tai įspėjimas turėtų būti pateiktas iš saugumo institucijų. Jeigu sakysite ne, tai gerai, bet ta informacija mums svarbi. Remiantis spaudos pranešimais, komisija ar kitos institucijos nieko nepraneša policija ar kitoms institucijoms ir nemanau, kad mes turėtume tai daryti. Jeigu klausimas būtų, kad reikėtų kažką pranešti policijai ar teisminėms institucijom ar kompetingai institucijai, tai reikėtų labai konkrečius dalykus pranešti. Tai, ką matote savo tinkluose, jeigu yra, pavyzdžiui, įsilaužimas, jeigu yra žala, jeigu kažkas yra sulaužyta, kažkas yra pavokta. O mes negalime teikti mm, ataskaitas ar pradėti procedūras remdamiesi vien to, kad kažkas buvo pranešta spaudoje. Ačiū. Aš, ponas Ilela, aš galbūt šiek tiek laisviau galėsiu atsakyti dėl to, kas yra susiję su telefoninė sistema parlamente. Parlamentas yra įstaiga, kuri tris darbo vietas E, turi sutartį su Belgakomu, su Orange ir su Post. Tai yra trys tiekėjai telefoninių paslaugų. Ir iš tiesų visos tos, visi tie tiekėjai yra susijęs su tuo, kas Europos parlamentas yra priklausomas nuo to, kas vyksta tų įmonių tinkluose išorėje. Ir pats parlamentas tų dalykų kontroliuoti negali. Tačiau Europos parlamentas taip pat turi vidaus komunikacijos sistema, kuri skirta vidaus ryšiams palaikyti. Ir visos sistemos, kurios yra susietos viduje, pastate ar keliuose pastatuose, visos tos sistemos yra apsaugotos ir užkoduotos. Ir į jas negalima patekti iš išorės. Jeigu jūs komunikuojate, palaikote ryšių su kitais delegatais, visos Europos parlamento sistemos, tiek Briuselėje, tiek Strasbūrė, vidaus, viduje pastatų, jos yra kontroliuojamos įtek generalinio direktorato ir jos yra užkoduotos išorės atžvilgių. O dėl įspėjimų, taip, ponia Albrecht, mes atliekame kasdien kontrolę įvertiname, kas galėjo atsitikti ir tuomet, kai nustatome kažką konkretaus arba netgi jeigu yra tik tai prielaida arba hipotezė, kad galėjo būti įsilaužimas, tą informaciją tuomet mes perdodame saugumo direktoratui, parlamento saugumo direktoratui, kuris yra ta institucija, kuri turi įgaliojimus spręsti tas problemas, kreiptis į teisin, teisingumo institucijas, policijos institucijas ir tam tikrų politinių lygių spręsti, jeigu kažkokie yra rimti pažeidimai. Taip pat mes informuojame CERT į jų sistemą, siekiant patvirtinimo, ar kažkokie panašus pažeidimai uh, nebuvo padaryti ir kitur, kad būtų galima kažkaip bendrai organizuoti skubų atsaką į tokius pažeidimus. Ačiū. Ir paskutinis kalbėtojas ponas Zampaljonė. Ačiū. Aš atsakysiu pirmą klausimą. Ar mes turime darbuotojus, kurie atlieka įsilaužimo testus? Taip. Tai yra mūsų rizikos valdymo proceso dalis užtikrinti end-to-end -end saugumą informacinių technologijų. Mes parengėme planą, jį gyvendiname, toliau patikriname jo veiksmingumą per pažeidžiamumo testą ir įsilaužimo testą. Tai yra vienintelis būdas suprasti, ar sistema yra iš tiesų saugi. Taip kaip jinai buvo sukurta, kad jinai turėtų būti saugi siekiant užtikrinti reikiamą apsaugą informacijos. Kaip minėjau anksčiau, mūsų IT sistemos nėra susijėtos su internetu ir tai yra stiprioji pusė. Tačiau mes taikome savisaugos priemonės. Mūsų sistemos, jeigu jos yra susijėtos nacionaliniais, mes jas laikome nepatikimomis. Kalbant apie Šengeno informacinę sistemą, vienas neseniai atsitikusi incidentą, mes peržymėm SIS-2 informacinės sistemos saugumą Ir atliekamas dabar įsilaužimo testas SIS-2 sistemoje centrinių lygių siekiant patikrinti, ar tas stiprumas saugumo prasme, kuris buvo nustatytas balandžio mėnesį, kad ar jis tebe galioja ir ar jis tebėra veiksmingas. Dėl mūsų naujos biurų infrastruktūros, agentūros tinklus užmesgant ryšius ne tik su visuomenė, bet su kitomis ES e, institucijomis, mes irgi remiamės tuo pačiu saugumo sertifikavimo principu. Įsilažimo tekstas, testas yra tarsi tas paskutinis anspaudas, kuris užtikrina, užtikrina tai, kad būtų pradėta eksploatuoti sistema. Jeigu nėra teigiamo rezultato atlikus įsilaužimo testą, tai tuomet ir nėra pradedama eksploatuoti tokia sistema. Ačiū ir paskutinis klausimas Pone Ernst. Pone Ernst. Turėtumėm baigti po 5-6 minučių šį raundą klausimų atsakymų. Ir laikytis mūsų darbo atvarkės. Pone Ernst, prašau. Dank. Ich weiß es nicht. Also wir sind ja bei dem Punkt, wo es um uns. Ačiū. Nežinau, prieartėjame prie to punkto, apie kurį patys kalbame ir nežinau, ar mes galime tiesiog pasakyti, kad liko 5-6 minutės, tik tai mm, laiko tik tai porai trumpų klausimų, aš nesutinku su tuo. Nesutinku su tuo, kas buvo jau nekarta čia pasakyta, kad turime sutaikyti tik tai su kažkokiais bendrais pareiškimais ir negalime reikalauti detalių, detalių atsakymų. Aš noriu konkrečių atsakymų į tokius klausimus. Visų pirma, kodėl parlamentarai ir darbuotojai neturi GPG rakto automatiškai tam, kad galėtų siūsti ir skaityti šifruot raštus, e, elektroninius laiškus. Kodėl taip yra? Antra, ponas, pon, ponas Dezurė kalbėjo apie e, IT mm, sritį, darbuotojų šios ryties. Aš noriu paklausti, kiek darbuotojų čia parlamente rūpitas informacinių technologijų saugumu? Ar čia visos darbuotojų kategorijos yra tik taip bendritai skaičiais nurodytos? Taip pat, mm, ponui Vilėlė, noriu užduoti klausimą, ar atliekami auditai, ar yra atliekami patikrinimai dėl įsilaužimo, ar dabar jie atliekami? Nes tai yra, aišku, svarbiausias dalykas, kai kalbame apie tai, ar, ar mes turime saugumą ar ne. Ir galiausiai Europos parlamente ar galime atmesti tokią galimybę, kad buvo sėkmingų įsilaužimų, ar kad bus sėkmingų įsilaužimų ateityje ir kad įsilaužėlis panaudos vienos institucijos duomenys, kad įsilaužtų į kitą instituciją. Ar galite visiškai atmesti tokią galimybę, kad tikrai tai yra neįmanoma, ar ne? Būtent kad viena institucija būtų panaudota kaip priemonė išnipinėti kitoje institucijoje. Taip pat, ką jūs darote, kad nustatytumėt kenkėjišką įrangą ir virusus. Konkrečiai gal galėtumėt papasakoti, ką čia darote. Ir mm, dėl neskaidrumo. Pavyzdžiui, jeigu būtų kažkoks tai mm, išpolis prieš Europos parlamentą, jeigu yra toks išpolis, kas yra informuojamas, kokiu lygiu, kiek detaliai pateikiama informacija, uh, ar frakcija, ar parlamentarai būtų informuojami, jeigu būtų tokių incidentų, kokią konkrečią informaciją gautumėm, jeigu tai būtų, kiek saugus yra mūsų posėdžiai už uždarų durų. Aš norėčiau tai konkrečiai žinoti, kadangi nuolat rengėme posėdžius už uždarų durų, tai man tikrai būtų svarbu išgirsti tokią informaciją, kiek yra saug, saugus tokie posėdžiai. Ačiū. Labai svarbus klausimai, tačiau uh, uh, ponas Albrecht uždavė klausimą dėl testų, dėl įsilaužimų. Aš nežinau, negavome išsamaus atsakymo tą klausimą, nežinau, ar daugiau skiria laiko, dar gautume išsamesnį atsakymą. Uh, Yra ir kitų dalykų, aišku, kurie galbūt mm, svarbus, tačiau nėra aktualūs šio tyrimo kontekste. Tai aš prašyčiau prelegentų sutelkti dėmesį būtent į tuos lausimus, kurie yra susiję su mūsų konkrečiai dabartiniu tyrimu. Taigi klausimai ponui Vilelai ir ponui Dizuriui. Prašom, ponė Vilela. Oui, merci beaucoup. Et ce sont tous, tous questions absolument. Ačiū. Visi šie klausimai yra labai aktualūs ir svarbus. Dabar dėl elektroninio parašo. Kaip žinote, neseniai įdėgėme elektroninį parašą, taigi tai nėra dar tokia priemonė, kuri būtų uh, plačiai naudojama. Ji yra šiuo metu naudojama tik tai e, bandomuoju lygiu. Tai yra bandomojo lygio projektas, kol kas dar tai netapo bendrai taikoma priemonė. Ir e, tai, ką jūs pasakėte, tai taip e, tiesa yra, reikia apibriežti visų pirma, uh, saugumo lygį, kokį mes norime priskirti elektroninio parašo naudojimui. Dabar dėl tų įsilaužimo testų. Taip, mes atliekame tuos testus nuolat, nuolat. Bandome taip pat ir susert atlikti tuos tikrinimus. Vis tik tai, jeigu jūs galvojate, kad tai būtų naudinga nužengti dar vieną žingsnį į priekį ir atlikti išorinį auditą, tai aš manyčiau, kad tai būtų gera mintis. Vis tik tai mes reguliariai atliekame saugumo patikrinimus ir įsilaužimo sistemas testus, tačiau tai nėra išorės auditas. Uh, Aš tikrai pasisakyčiau labai palankiai dėl tos minties atlikti išorės auditą, kad būtų galima išsiaiškinti dėl tų įsilaužimo testų, bet noriu dar štai ką pridurti. Jeigu tik tai liksime Europos parlamento lygmenyje, tai nebūtų naudinga. Tokią operaciją būtų naudinga atlikti atliekant ją kartu su kitomis institucijomis, bent jau su dviem e, institucijomis, kurios yra svarbiausios Europos parlamento darbe, tai yra komisija ir taryba. Ir tai man taip pat leidžia atsakyti ir trečią klausimą, kurį jūs uždavėte. Tai yra ar esame šimtų procentų garantuoti, kad per kitą instituciją nebus einama bandant įsilaužti į mūsų sistemą. Ne, tikrai mes negalime būti šimtų procentų garantuoti, tačiau tos sistemos, kurias mes įdėgėme kartu su CERT-EU, tai tikrai jau davė perspėjimų, pavos signalų, kad gali taip įvykti. Ir jeigu būtų incidentas kitoje institucijoje, pavyzdžiui, komisijoje, parlamentas būtų iš karto praneštas, kad e, informuotas, kad taip įvyko ir iš karto mes imtumėmės e, priemonių. Lygiai taip pat, e, kaip tarsi tas išpolis būtų vykdytas prieš parlamentą tiesiogiai. Taigi, tai yra toks apsaugos mechanizmas, jis veikia, bet aišku, šimtų procentų garantuoti negalime būti. Pirmininkė, prašau jau jūsų baigti, nes e, spaudžia laikas. Panas Dizurė. Taip, labai trumpai. Dėl dviejų klausimų. Visų pirma, dėl šifravimo. Kaip šifravimo nėra labai lengva įdėkti e, tokią sistemą, netgi ekspertų lygmenių komunikacijose nėra tai lengva įdėkti. Tai, kitaip sakant, būtų tai džiugu, aišku, jeigu galėtumėm įdėkti labai paprastai um, tokią sistemą, kuri leistų iššifruoti telefono skambučius ar elektroninio pašto žinutės, tačiau tai nėra lengva padaryti. Ir, aišku, reikia galvoti tada apie aukščiausių technologijų produktus rinkoje, tiek um, programinės, tiek kompiuterinės įrangos produktus. Tačiau tiek tokie produktai, tiek um, reakcija, incidentus, visa informacija informacija yra koncentruota vienoje e, pasaulio geografinėje vietovėje, kuri nėra Europa. Taigi aš iš savo požio taško, ką galėčiau pasiūlyti, galvojant apie šias diskusijas šiame labai svarbiame komitete, kaip vienas iš rezultatų galėtų būti toks, kad reikėtų organizuotis um, už šifravimo mechanizmus, visas techninius sprendimus, kad, kad turėtumėm čia, kad turėtumėm um, sprendimus pas save ir institucijų lygmenių, ir šalių lygmenių. Tai būtų puikus rezultatas ir manau, kad tikrai ateičiai tai labai būtų naudinga mums visiems. Ačiū, artėjame prie šios diskusijų dalies pabaigos su 20 minučių vėlavimu, dėl ko labai atsiprašau, dėkuoju prelegentams už jų pasisakymus ir esu tikra, kad mes padarysime naudingų išvadų iš šios sesijos. Mane dar labiau neramina dabartinė padėtis, nei prieš šių diskusijų pradžią, išgirdus visą tai, ką girdėjau, tai iš tikrųjų. Ir tai būtų įdomus indėlis į diskusijas dėl biudžeto, kuris nuolat karpamas, tačiau įsiklausius dabar į tai, ką girdėjome, kiek mūsų priešai investuoja, tai manau, kad turėtumėm ir mes daugiau investuoti į saugumą, jeigu norime bent, bent kažkiek rimčiau galvoti apie apsaugą. Dėkuoju prelegentams, dabar kiti mm, prelegentai, kviečiu jūs e, prisijungti prie mūsų čia e, prezidiume, taip pat ir mm, pavardžių korteles pakeisime. Okay, colleagues, um, we're going to, to go to start. Uh... Kolegos, pradedame antrąją dalį uh, parlamento priežiūros, uh, užtikrinant žvalgybos tarnybės nacionalinių lygmenių vaidmuo uh, masinio stebėjimo eroje. Pradedame tarsi uh, Europos parlamento tyrimo trečiąją dalį. Aš siūlau tribūnoje esančiams svečiams, kad e, visi trys iš karto pasisakytų, sujungtume tarsi dvi pasisakymo dalis ir paskui atsakysime į klausimus. Sveikinu poną Armandą Becker, kuris yra Belgijos senato vicepirmininkas ir e, žvalgybos e, tarnybos priežiūros komiteto narys. Sveikinu taip pat Gyra Pai, kuris yra taip pat Belgijos E, žvalgybos tarnybų priežiūros komiteto e, narys pirmininkas. Ir e, paskutinis kalbėtojas bus ponas Karsten Lauritsen, kuris yra iš Danijos Folketingo ir yra Danijos Teisės reikalų komiteto parlamente pirmininkas. Ta pati darbo tvarka, prašau trumpai prisistatyti, nedaugiau kaip 10 minučių tą seką, kurią aš jūs pristačiau ir paskui perėsim prie klausimų atsakymų. Leidžiu jums patiems pasiskirstyti laiką, o paskui pradėsim klausimus atsakymus. Merci, madame la présidente. Ponas Dedeker, ačiū ponė pirmininkė. Visų pirma, dėkoju Jums už kvietimą. Ir... Paičia. Ir aš sveikinu Jūsų komitetą ir jo atliekamą vaidmenį. Uh, Nes aš jau esu buvęs jūsų pakviestas, kai reikėjo kalbėti apie šelon atvejį ir tada buvo rengiamas tyrimas, ataskaita. Taigi aš matau, kad panašios problemos jums rūpi ir šiandien. Dabar aš pirmiausia uh, norėčiau trumpai papasakoti, kaip veikia Belgijos kontrolės sistema, e, nes e, man atrodo, kad bendrai informacinė sistema ir jos problemos yra susijusios su, su žvalgybos tarnybų veikla ir ta, aš pakalbėsiu konkrečiai apie Belgiją. Noriu priminti, koks yra teisinis pagrindas. Pirmiausia, turime 1991 metų Liepos mėnesio įstatymą. 22 metus jis jau taikomas. Pagal jį yra organizuojamos policijos žvalgybos tarnybos veikla. Belgijos parlamentas e, turi galimybę vykdyti parlamento kontrolę e, žvalgybos tarnyboms iš vienos pusės ir policijos tarnyboms iš kitos pusės. E, šiandieninėmis aplinkybėmis aš nenorėčiau pristatinėti policijos tarnybos veiklos, tik taip ir papasakosiu apie žvalgybos tarnybą. Kad užtikrintume realią šių tarnybų kontrolę Belgijos valstybėje, mes kalbam apie civilinę tarnybos kontrolę ir e, ginkluotųjų pajėgų kontrolę. Mes e, esame Belgijoje įsteigę nuolatinį komitetą, kuris nuolat kontroliuoja e, žvalgybos tarnybų darbą. Šią kontrolę iš esmės parlamente vykdo Senatas, tik Senatas, pasikeitus Senato įgaliojimams, matėme, kad atstovo rūmai šios funkcijos neteko. Taigi yra įsteigtas specialus komitetas, e, kurio prievolė e, stebėti e, žvalgybos tarnybų veiklą. Senato komitete dirba penki senatoriai ir pagal nuostatą, pagal statutą jam pirmininkavo senato pirmininkas. Šis komitetas yra senato vardu yra priežiūros komitetas, vadinamasis R komitetas, ir e, jis e, rengia tyrimų dosijai, kurių pagrindų Senatas parengia bendro pobūdžio išvadas ir rekomendacijas. R komitetas pasiūlė, e, pasiūlo kitiems nariams ir ponas Girapa yra e, R komiteto pirmininkas, e, bendradarbiauti su kitais senato nariais. Jis e, kontroliuoja žvalgybos tarnybo veiklą, vertina jų racionalumą ir atitikimą teisės nuostatoms ir žmogaus laisvėms. Žiūrė, žmogaus teisės ir laisvės nėra pažeidžiamos. Mes labiausia rūpinamės asmens laisvę ir asmens privatumu, ir kita vertus mums rūpi šios tarnybos veiklos efektyvumas. Mūsų nuomonėse yra įvardyjamos politinės priežastis, kurios būtų būtinos padėčiai pagerinti, taip pat teikiame rekomendacijos, kurios vėliau gali virsti konkrečiais pasiūlymais įstatymams. Kaip parlamento instancija ir komitetas e, turi hierarchinius ryšius su e, E, žvalgybos komitetu, kuris jį kontroliuoja. E, R komitete dirba e, parlamentarai, bet taip pat ir ministrai, pavyzdžiui, gynybos ministras ir, aišku, jeigu reikia, net ministras pirmininkas. Taip pat tai kitų svarbių atitinkamų komitetų nariai, jeigu tai yra aktualu, pavyzdžiui, užsienio reikalų komiteto nariai gali dalyvauti kurie gali išreikšti savo poziciją vieno ar kito pasiūlymo atveju. Europos parlamentas, e, atsiprašau, Belgijos parlamentas, kaip jau minėjau, gali e, konkrečias rekomendacijas paversti pasiūlymų įstatymais, pasiūlymais įstatymams. Prizma e, atveju komitetas nusprendė pasikviesti R komitetą ir paragino jį pradėti tris tyrimus. Ponas Rapai jums apie tai pakalbės. Akivaizdu, kad parlamento komiteto nuomonė masinės e, duomenų e, perėmimas ar komunikacijų klausimasis iš trečiųjų šalių pusės, prisidengiant terorizmo kontekstu, E, yra didelė dalimi susijusios su išpoliu prieš pagrindinės vertybės, nes prizm atvejo mastas buvo nepaprastai didelis. Žinoma, kova su terorizmu yra labai svarbi ir jokių būdų, jokia valstybė su tuo negali taikstytis, su terorizmo įtarimais negali taikstytis, tačiau e, priežiūros, ir asmen, priežiūros vykdymas ir uh, E, asmens teisų e, pažeidimai jokių būdų negali būti toleruojami net ir e, tokiais atvejais. Masinio domenų pasiklausimo ir stebėjimo tyrimas jau pradėtas ir, kaip jau anksčiau sakiau, mes stengiamės pasikliauti savo specialistų, pareigūnų išmintimi Yra pradėta labai daug e, reikšmingų tyrimų. JAF masinis e, pasi, masiniai pasiklausimai uh, gali būti susiję su uh, privataus gyvenimo apsaugos pažeidimais ir mes manome, kad ES masto bendras atsakas yra reikalingas nepriklausomai nuo to, kas e, jau yra padaryta atskiruose valstybėse narėse. Tuo pat metu aš manau, kad e, padėties e, analizė tarp valstybių, kurios yra NATO narės, taip pat turėtų būti atliekama, nes NATO yra uh, Europos saugumo ir gynybos pagrindinė organizacija, todėl NATO taip pat turėtų šį klausimą spręsti ir sureguliuoti savo sąjungininkų santykius e, iš savos perspektyvos, nes NATO narės buvo stebimos, buvo pasiklausomos. Kam dar iškilo grėsmė? Aš manau, kad kai kas iš jūsų jau tą puikiai supratote – Kai kurios ES valstybės narės tarėsi dėl individualių atskirų susitarimų su Junktinėmis Amerikos valstijos, valstijomis. Todėl ir čia aš kalbu apie diskusijas visose ES valstybėse narėse, visur, visoje sąjungoje ir taip pat NATO. Europos valstybių vyriausybės turi pasielgti taip, kaip buvo prieš dešimt metų ešelono atveju. Keletas ES valstybių narių turi imtis tokių pat veiksmų. Aš neseniai per Prancūzijos televiziją klausiausi diskusijos, kurioje dalyvavo ponas Ataly. Jis kalbėjo asmeniškai ir jis turi tokios patvirties kaip aš. Jis e, Eliziejus ilgą laiką buvo generalinis sekretorius. Ir visi esantis prie diskusijų stalo pritarė, kad Prancūzija išgyveno tą patį. E, vieni e, negali daug padaryti, reikia, kad Europa daugiau padarytų. Tokia yra realybė. Reikia bendro veikimo. Aš čia kalbu apie Prancūziją, bet visos didžiosios Europos valstybės narės daro tą patį. E, galbūt e, skirtingais lygmenimis apie tai yra kalbama, bet realybė yra tokia, kokią matome dabar. Todėl turime kalbėti apie pagrindinį principą. Europos e, komitetai, tokie kaip jūsų ir tokie kaip mūsų ir valstybių narių parlamentinės kontrolės institucijos turėtų uh, spręsti šiuos klausimus. Aš galiu pasakyti, kad kol kas žvalgybos tarnybose kon, parlamentinė kontrolė nėra vykdoma pakankamai gerai ir aš manau, kad e, šiuo atveju tai yra itin svarbu. Tarp e, ES ir NATO valstybių narių turėtų būti įdėktos labai aiškios gero elgesio taisyklės, konkrečios nuostatos, taisyklės. E, Nes nepasiduodant jokiam naivumui, turime kalbėti apie labai griežtas uh, E, ne dvi šalias, o daugia šalias taisyklės, kurios būtų taikomas visoje Europoje. E, per ankstesnę diskusiją jau e, buvo sakyta, kad mes stengiamės sukurti Europos masto informacijų technologijų nepriklausomybę. Mes ką tik sakėme, kad šiuo metu naudojamos informacijos technologijos sistemos nėra europietiškos ir tai sukelia nemažą riziką. Mes visi tą puikiai suprantame. E, mes turime sukaupę nemažai patirties, bet galime sukurti ir grinai europietišką sistemą. E, turint pusę milijardo piliečių, tai turėtų būti įmanoma. Taigi tokių pamastymų aš noriu Jums išsakyti ir dabar aš suteiksiu žodį ponui Rapai. Madame la Présidente. Gerbiama pirmininka, aš prisijungiu prie padėko žodžių, kuri, kuriuos pasakė Prieš mane kalbėjęs kalbėtojas, kalbant apie svarbius klausimus Europos parlamentui. Belgijoje yra dvi saugumo tarnybos, yra civilinė žvalgybos tarnyba, kuri priklauso Teisingumo ministerijai ir ta tarnyba veikia tik tai Belgijos teritorijoje. Kita žvalgybos taryba tai yra karinė žvalgybos tarnyba, kuri priklauso gynybos ministerijai ir kuri gali veikti tiek Belgijoje, tiek užsienyje, yra svarbu suprasti, nes ne visose valstybės narėse yra vienoda situacija, jog žvalgybos tarnybos neturi kompetencijos policijos ar teis, teisminėje srityje. Kontrolė yra vykdoma teis, teisėkūros institucijų ir taip pat specialios e, žvalgybos ribos priežygos komiteto Senate, kaip sakė ponas De Deker, komitetą sudaro trys nariai, kurios skiria Senatas. Ir tas kolegialumas yra labai svarbus, nes jisai garantuoja komiteto nepriklausomumą e, vykdomosios valdžios atveju, ministrų lygiai tiek pat ir tarnybos lygių. E, komitetas įvairiais etapais ir baisieną gal, galbūt yra svarbus jūsų komitetui Pirmiausia, tai yra e, kontrolės tyrimai atliekami. Savo iniciatyvą mes e, pateikiame prašymus, arba pateikiant prašymą, kai parašymą pateikia ministras ar parlamentas, atliekama tokie tyrimai. Komitetas taip pat gali pradėti tyrimą, kai yra skundas pateikiamas arba kažkokio konkretaus asmens ar piliečio pranešimas. Apie, per 10 metų apie 200 tokių kontrolės tyrimų e, buvo atlikta kai kurie buvo jau minėti, tai SWIFT byla, CŽV vykdomų skrydžių, ešalon ir taip pat mm, tyrimai dėl pasiklausimų Justus Lipsius pastate. Mūsų komitete atliekama kontrolė yra susijusi tai, su teisėtumu, taip pat veiksmingumu ir tarnybos veiklos efektyvumu. Čia mes dirbame su Niderlandų kolegomis nes be teisėtumo taip pat ir veiksmingumo klausimai yra svarbus. Tikslas kontrolės yra užtikrinti nuolatinę demokratinę kontrolę, užtikrinant e, teisės ir laisvės, tačiau taip pat ir prisidėti prie e, tarnybos tinkamo funkcionavimo. Antra užduotis komiteto nuo 2003 metų komitetas turi teisę kontroliuoti e, karinės žvalgybos tarnybos perimtą informaciją Karinė žvalgybos tarnyba gali pasiklausyti informacijos ir užsienyje, tačiau tikslas yra labai ribotas - apsaugoti e, belgų kariuomenės dalinius, kurie yra dislokuoti užsienyje. Ir per dviejus metus taip pat ši tarnyba turi teisėtą kompetenciją atlikti tyrimus dėl dažnumų, e, kuriais keičiamas informacija. Ir po dviejų metų, kai ta nauja kompetencija jau yra priskiriama šiam komitetui, komitetą vykdo kontrolės tyrimą ir šioje srityje. Ir taip pat komitetas turi misiją pagal įstatymą dėl specialių žvalgybinių metodų. Belgijos tarnyba nuo 2010 metų gavo papildomą kompetenciją, išplėstą kompetenciją, pavyzdžiui, pasiklausyti komunikacijų, taip pat gauti bankų duomenis. Ir šis komitetas įsikiša kaip tam tikra teisminė institucija, e, jeigu kitų sprendimų e, negalima ir jos, e, jos sprendimai, jų, ne, jų negalima užginčyti. Tai yra galutiniai sprendimai. Taip pat būtina užtikrinti teisėtumą, subsidarumą ir proporcingumą atliekant tos tyrimus. Ir tos kompetencijos, kurios Belgijos žvalgybinėms sargybom yra suteiktos, uh, susijusios su operacijoms, kurios vykdomos Belgijos ir Italijoje ir turi būti labai tikslingai nustatyti taikiniai ir taip pat labai tiksliai nustatytos ir identifikuotos grėsmės. Čia mes nekalbam apie kažkokius masinius ar strateginius informacijos pasiklausimus. Komitetas, e, senatas užsakė tris tyrimus atlikti šio komiteto ir aš pabandysiu uh, šiek tiek pristatyti tuos tris tyrimus. Pirmas tyrimas pavadinimas skamba maždaug taip, kad tai yra tyrimas kontrolės, kontrolės tyrimas susijęs su informacijos žvalgybinių tarnybų e, Belgijos susijusios su masyviu e, metaduomenų e, tyrimų tarp tinkluose valstybėse narėse kai vykdomas e, šnipinėjimas vadinamųjų draugiškų šalių. Iš tiesų, tai, ko Belgijos tarnybos norėjo sužinoti ir išsiaiškinti, kad galėtų aktyviai įsikišti į kitų e, šalių vykdomą šnipinėjimo veiklą ir informuoti tinkamų laikų apie e, gautą informaciją. Vykdant šį tyrimą buvo atliekami, atliekamos apklausos praėjusią savaitę ir kol kas aš negaliu kažkokios daugiau informacijos duoti šiandien, nes įstatymas mus įpareigoja pirmiausia išvadas pateikti mūsų komitetui. Antras tyrimas yra daugiau susijęs su teisiniais dalykais. Čia kalbama apie keitimąsi duomenėmis tarptautinių lygių tarp žvalgybinių tarnybų ir komitetas jau keletą metų uh, tvirtina, jog būtina nustatyti konkrečias taisyklės, pagal kurias reikėtų keistis informaciją tarp žvalgybinių tarnybų skirtingose šalise. Pridursiu, kad tai turėtų būti daroma demokratinių būdų. Ir trečias e, tyrimas e, skirtas apsaugai e, mokslinių ir ekonominių tyrimų ir ketvirtas tyrimas buvo pradė, pradėtas pagal skundą advokatų Olandų, kurie dirba Briuselyje. Atliekant kontrolės tyrimus mes naudojamės svarbiais įgaliojimais. Komitetas gali gauti visus reikiamus dokumentus, kurie, reik, kurie reikalingi vykdyti savo misijai ar užduotims. Taip pat išklausyti, apklausti visus asmenys, kuriuos laikoma, kad būtų naudinga apklausti ir taip pat komitetas gali konfiskuoti visus objektus, daiktus ar, ar dokumentus, kurie yra naudingi atliekant tyrimą. Mes turime savo archyvą ir taip pat galime skirti specialius specialistus ir ekspertus dalyvauti tokiuose tyrimuose. Kaip sakiau, tarnyba jau atsakė pirmą klausimą, klausimų, antra serija klausimų buvo neseniai pateikta ir klausimai ir informacijos pateikimas vyks kitą savaitę. Kaip komisija mes šiuo metu, kaip ir jūsų komitetas šiuo metu mes esame informacijos ir domenų rinkimo stadijoje. Ir kaip ir jūs, mes taip pat kasdien susidurame su naujais faktais, naujų faktų atskleidimu. Tai tiek aš galėčiau pasakyti, kas yra dabar ir leisiu pabaigoj pateikti du pasiūlymus, kur mes kaip komitetas manome, kad, kad čia galėtų komitetas suvaidinti tam tikrą svarbų vaidmenį. Pirmiausia, dėl bendradarbiavimo kontrolės, lygi, kontrolės rytie Europos lygių. 2010 m. spalio mėnesį Briuselėje vyko šešta konferencija ES valstybių narių žvalgybos tarnybų Taip pat Švedija ir Norvegija buvo pakviesta ta konferencija, jos metu buvo priimta Bruselio deklaracija ir aš cituoju, buvo pripažintas poreikis ir naudingumas keisti intensyviau informaciją tarp parlamentinės kontrolės institucijų. Ir Belgijos komitetas ėmėsi iniciatyvos ir sukūrė internetinį tinklalapį, ENNIR tinklalapį tačiau rezultatai kol kas netitiko mūsų lūkesčių, šiek tiek nuvylė, išskyrus Niderlandus, Vokietiją ir Norvegiją, daugiau šalių nedalyvauja šiame tinklapė. Galbūt reikėtų užtikrinti aukštesnį bendradarbiavimo lygį kontrolės srityje. Apie tai kalbėjo profesoriai Lei ir Kameronas praėjusią savaitę. Ir jeigu parlamentas, Europos parlamentas norėtų mūsų, mūsų paremti interneto tinklapyje NIR, mes tikrai to labai džiaugtumės. Antras elementas, jūs puikiai žinote taisyklę, trečiųjų šalių taisyklę, jinai labai svarbi, tačiau jinai neturėtų būti prieš pastatoma kontrolės institucijai. Praėjusią savaitę buvo kalbama, kad e, užsienio tam tikros struktūros neturėtų būti traktuojamos kaip trečiosios šalis. Reikėtų atitinkamų atsargumo priemonių, priemonė laikytis, kad nesukeltume pavojaus Belgijos žvalgybos tarnybų funkcionavimui. Šeštoje konferencijoje parlamento kontrolės įstaigų Berlyne 2011 metais apie tai buvo diskutuota ir nuo to laiko mes vis dar laukiame iniciatyvų, kurių reikėtų suimtis. Tuo ir baigsiu savo pasisakymą ir žinoma, mielai atsakysiu jūsų klausimus, jeigu norėtume tokių užduoti. Ačiū. Dėkuoju, pakviesiu mūsų paskutinį prelegentą. Tai yra ponas Kas? Ja, tak. Forsen eh, iš Danijos komiteto. For invitationen til at komme og give et, eh, en kort briefing omkring eh, Det danske øh, parlamentarisk kontrol med efterretningstjenesten. Labai ačiū už kvietimą atvykti į jūsų komitetą. Trumpai papasakosiu apie tai, kaip Danijos parlamente mes užtikriname žvalgybos tarnybų parlamentinę kontrolę. Šiek tiek naujausios informacijos pateiksiu Jums po Snaudeno įvykių. Ir dabar papasakosiu visų pirma, kokie yra mūsų priežiūros e, organai ir kokiu iniciatyvu ėmėsi Danijos parlamentas Folketingas e, dėl e, naujausių įvykių. Daug kas iš jūsų galvojate, kad Danija yra pažangi valstybė, tačiau parlamentinės priežiūros srityje, užtikrinant žvalgybos saugumo tarnybų priežiūrą, mes nesame tokie pažangus. Praeitais metais buvo pasiūlytas įstatymas ir priimtas įstatymas mm, sukurti naują parlamentės priežiūros struktūrą, kad būtų galima užtikrinti žvalgybos tarnybų priežiūrą. E, tik tai ši e, naujoji struktūra turi ribotus įgaliojimus Pavyzdžiui, negalime atlikti fizinių patikrų žvalgybos tarnybų patalpose. Negalime tikrinti asmenų, kurie skelbia informaciją apie žvalgybos tarnybų veiklą. Tačiau galime nagrinėti skundus, kuriuos pateikia piliečiai mm, tik tai nesame labai autonomiški, tačiau turime parlamento komitetą, kuris užtikrina žvalgybos tarnybų parlamentinę kontrolę. Tai yra parlamentinės kontrolės ar parlamentinio monitoringo komitetas. Uh, iš tikrųjų tai nėra priežiūros komitetas kaip po toks, tai yra parlamentarų grupė, kuri gali susisiekti su žvalgybos tarnybomis, pas, siekdama pasiaiškinti, kokia yra situacija. Ir jau kurį laiką egzistuoja tas komitetas ir tas komitetas gali, pavyzdžiui, prieiti prie tam tikrų dokumentų, peržiūrėti juos, tačiau vyriausybė priima sprendimą, kurie dokumentai turi būti pateikti šiai grupiai. Tai gali būti statistika, biudžetiniai duomenys, panašus dalykai pateikimi komitetu ir paskui komitetas nusprendžia, ar yra laikomasi proporcingumo principo tarp to, kas, kas pateikta dokumentos ir to, ką atlieka švalgybos tarnybos. Tačiau tai nėra tas, ta tikra priežiūra. Jeigu mes vis tik tai nustatome, manome, kad yra pažėtas įstatymas, mes komitetas tai yra tik tai tie gali padaryti, tai yra informuoti Teisingumo ministeriją arba prokuratūrą apie tai. Taigi tai nėra e, priežos komitetas su labai stipriais įgaliojimais. Tačiau turime tokią situaciją Danijoje ir turime dirbti su tokia situacija. Taigi dabar dėl naujausių įvykių. Mes dabar bendrai plačiau susidūrėme su duomenų apsaugos klausimu Danijoje. Danijoje žmonės pakankamai stipriai pasitikė valdžios įstaigomis, tikrai tas piliečių pasikeimas yra gana stiprus ir, manau, pagrystas. Taigi piliečiai iki to laiko pasitikėjo ir žvalgybos tarnybomis. Tačiau pastaruoju metu žmonėms kyla daugiau susirūpinimo dėl asmens domino apsaugos ir ne vien tik tai teisėtina su Snaudeno pareiškimais, bet ir su tais nesenais kaltinimais, kad kanclerės Merkel telefono pokalbių buvo pasiklausoma, buvo ir Švedijos interneto piratavimo atvejos um, buvo taip pat um, vienas atvejis, kur Danas taip pat um, buvo įsilaužęs ir pasirinko informacijos, nu, kurios negalėjo gauti iš tikrųjų ir niekas to neužfiksavo. Buvo taip pat ir policijos komisarų elektroninio pašto žinutės paskleistos, visokios informacijos buvo mm, nutekinta, nu, nu aukšto rango pareigūnų tikrai pradedant. Aišku, galų gale tie mm, įsilaužėliai buvo sugauti, tai nebuvo kažkokios tai užsienio tarnybos, kurios mm, tą darė, taigi daug žalos nebuvo padaryta. Iš esmės, tai buvo tam tikri individai, kurie sėdėjo namuose prie savo kompiuterių ir tiesiog e, landžiojo šiandien bei ten. Bet aišku, vis tiek tai tar, išryškino problemas dėl duomenų privatumo, duomenų apsaugos ir aišku, tie klausimai ir, ir laikrašių pirmose puslapiuose atsirado. E, pareiškimuose mm, Danijos parlamentui. Mm, Danijos teisingumo ministras pareiškė, kad kiek, kiek jam žinoma, jokia Danijos institucija ar Danijos mm, pareigūnas joks ne, netapo pasiklausimo objektu. Uh, Bet mes turime taip pat ir duomenų apsaugos tarnybą. Kol kas dar ji laukia ES tyrimo dėl to žvalgybinės veiklos e, rezultatų. Labai svarbu, kad pavyzdžiui, mūsų ministras susisiektų su mm, atitinkamai kitos pusės ministrais ir pasiaiškitų situaciją. Turime analizuoti, aišku, kaip mūsų parlamentuose dirba priežos komitetai. Mm, mūsų komitetas tikrai norėtų išsiaiškinti visus šios įvykius. aišku, reikia nepamiršti, kad turi būti laikomasi konfidencialumo reikalavimų. Pavyzdžiui, aš negaliu Jums pateikti tos informacijos apie tai, kad ką Danijos parlamentės kontrolės e, struktūros atlieka Danijai, kadangi mane saisto konfidencialumo įpareigojimai ir Ir vis tik, aišku, labai svarbu yra palaikyti glaudesnį bendradarbiavimą su kitomis valstybėmis ir galvoti apie tai, pavyzdžiui, kiek saugus yra internetas e, Danijoje. Mm, ir e, buvo kritikos ir dėl Danijos ministrės pirmininkės, ir dėl teisingumo ministro. Kartais ne visuomet yra aišku, ar tikrai laikomas visų taisyklių. Vis tik tai, kadangi sistema yra tokia Danijoje, tai mes neturime tų platesnių įgaliojimų ir negalime nieko daugiau padaryti. Taigi, kaip jau sakiau, Danijos sistemoje nėra tikrai galingos tikros priežiūros institucijos ir dėje mes nedaug galime sukontroliuoti, kiek mūsų žvalgybos tarnybos ką daro. Taigi nėra tos tikros priežiūros Atsižvelgiant į e, naujausią informaciją, buvo iškelti klausimai dėl to, ar buvo imtasi reikalingų priemonių, ar buvo laikomasi ES standartų. Dažnai teisingumo ir vidaus reikalų srityje mes taikome galimybę nedalyvauti, taikant tos ryties teisės aktus, pasinaudojame opt-out galimybę. Ir, pavyzdžiui, galima galvoti apie tai, kad bent 800 milijonų informacijos vienetų galėjo būti išnagrinėti čia. Mm, iš tikrųjų, reikia galvoti apie tai, kad, pavyzdžiui, policijos tarnybos turėtų bendradarbiauti 810 tūkstančių milijonų informacijos vienetų. Iš tikrųjų, tai yra didžiulės apimtis, kai eina kalba apie pasiklausimą, įsilaužimą ir taip toliau. Tai veiklos sritis čia labai plati. Danijos parlamento teisės reikalų komitete rengėme pranešimą dėl um, žvalgybos tarnybos veiklos ir tikrai saugumo klausimai mane, mane labai neramina, kaip kad yra ES institucijos. Bet vis tik tai aš galvoju, ką parlamentai, nacionaliniai parlamentai čia galėtų padaryti. Svarbiausia būtų visų pirma turėti efektyvesnius ES likmens teisės aktus. Ir aš manau, kad iš tikrųjų lybė komitetas čia galėtų suvaidinti labai svarbu vaidmenį, užtikrinant uh, geresnė teisinė bazė šioje srityje, pavyzdžiui, direktyva dėl asmens duomenų apsaugos, kad ir Danijoje būtų galima taikyti tokias normas, kai eina kalba apie žmonių apsaugą, interneto saugumą ir taip toliau. Ačiū ponui Lauricenui. Dabar bus klausimų atsakymų sesiją. Kai kurie iš mūsų kolegų turėjo išvykti, aš atsiprašau jų vardu, kadangi parlamentinė savaitė artėja pabaiga, jiems reikėjo skubėti namo, suspėti į lėktuvus. Tai visų pirma, pranešėjai žodis. Aš labai atsiprašau. Ir aš e, turbūt daug ką galėčiau pasakyti dar po jūsų puikių pasisakymų. Aš norėčiau, Sofija, kaip jau anksčiau sakiau, kad per šiuos susitikimus mes galėtume tarsi apžvelgti padėtį parlamentuose ir tokiu būdu mes susidarome įspūdį apie tai, e, kokia yra parlamentinės kontrolės padėtis atskiruose valstybėse narėse. Mes norėtume dėl to paprašyti mūsų kolegų iš Belgijos senato kad šiek tiek daugiau paaiškintų, ar Belgijos priežiūros, e, kom, Senato priežiūros komitetas gali stebėti tarptautinius, e, tarptautinės operacijas. Jūs abu man sudarėte įspūdį, kad pagal dabar jūsų turimus įgaliojimus e, jūs nagrinėjate pavienius skundus. Tai yra geriau negu kai kurie kiti mūsų girdėti priežiūros, parlamentinės priežiūros kontroliai. Jūs pristatėte labai kruopšė pavienių skundų nagrinėjimo sistemą. Man atrodo, kad e, tai užtikrina gana neblogą darbo skaidrumą. Bet mano klausimas būtų toks, ar jums trukdo rečiosios šalies taisyklės, e, kai, e, pavyzdžiui, dabar yra reiškiami tokie kaltinimai dėl informacijos pasiklausimo. Ar jūs galite nagrinėti juos, pavyzdžiui, kai gaunate nusiskundimų iš ES institucijų dėl SWIFT'o, dėl e, dabar esančios padėties, ar jums netrodo, kad e, tie kaltinimai dėl dabartinių priežiūros e, sistemų gali būti išnagrinėti jūsų komitete, ar reikia reformos? Nes dabar mes skirtume iš skirtingų valstybių narių, kokia yra parlamentinės priežastis. Ar panašu, kad reforma yra reikalinga? Taigi, jūs kaip parlamentarai, turėdami nemažai patirties e, darbo šiuose komitetuose, gal galėtumėt pasakyti, ką jūs galvojate? Ar užtenka pakankamai, ar pakanka dabartinės sistemos, ar reikia keisti esamą padėtį? Ir Danijos kolegos aš norėčiau paklausti taip pat šio to girdėjome taip pat Švedijos parlamentarus atsakingus už e, kontrolę už FRA Švedijoje. Uh, E, pristatant padėtį jų šalyje ir mes žinome, kad yra e, pareikšta, kad galbūt ir kitose šalyse, įskaitant Daniją, Šiaurės Europoje buvo e, šnipinėjama. Ar, o jūs sakėte, kad tų kaltinimų tiek ir nėra daug Danijoje. Aš norėčiau sužinoti, ar tikrai pakankamai adekvačiai tokie atvejai yra nagrinėjami Pastarojo meto įvykiai turbūt sukelia nemažą susirūpinimą visuomenėje. Tai jeigu taip yra ir Danijoje, ar kilo e, diskusija visuomenėje, kaip kad būdavo anksčiau, ir jeigu taip yra, kokiu modeliu jūs vadovaujatės? Ar vienos, ar kurios kitos Europos valstybės stebite padėti? Galbūt kalbate apie kokį šiaurės šalių modelį? Galbūt jūs mums galėtumėte pristatyti geresnį parlamentinės priežiūros modelį, nes žinome, kiek dabar daug yra visokių kaltinimų ir įtarinėjimų reiškima. Galbūt e, galėtumėt išsakyti savo poziciją apie turimą parlamentinės priežiūros sistemą ir būti pirnybę kurti naują. Paprašysiu e, kolegų atsakyti taip, e, kaip jie pasisakė. E, ponas Zideker, aš labai trumpai kalbėsiu, ponas Rapai mane prates dėl to, kokiu priemonių mes turime veikti, ko spręsdami tokius tarptautinės reikšmės e, atvejus. Jau sakiau, kad prieš dešimt metų šalono atveju matėme, kad tik du parlamentai atliko tyrimus. Tai yra Europos parlamentas ir Belgijos parlamentas, tai yra mūsų komisija, mūsų komitetas. Tik du Ir akivaizdu, kad e, tai, ką mes darome, tokie tyrimai komitetuose e, vyksta e, su žvalgybos tarnybomis. Žinoma, dalis informacijos mus pasiekia nuolat ir kasdien mes turime tarsi atrušiuoti, kas turi būti pranešama, kas ne, Mes turime išsiaiškinti šaltinio slaptumo lygmenį, tai yra labai svarbu, bet bet kokiu atveju aš manau, kad toks darbas, kokį mes dabar atliekame, yra iš esmės e, Belgijos vyriausybės tam tikras moralinis menas. Ir aš manau, kad tarptautinėje arenoje mes turime taip pat kalbėti tomis temomis. Neturime galvoti, kad tai, ką mes darome, yra neaktualu ir nesvarbu ir neturime bijoti apsijuokti. E, dėl mūsų juridinių ir teisinių galimybių aš suteiksiu žodį kolegai. Taip, aš e, jau aiškinau trumpai, yra komite, kokie yra mūsų komiteto įgaliojimai. Manau, kad juridinis arsenalas yra pakankamas, tačiau vis tik reikia suprasti, kad mūsų komiteto kompetencija pirmiausia yra siejama su Belgijos žvalgybos tarnybų priežiūra, tik tos tarnybos priežiūra. Mes neturime jokių ypatingų įgaliojimų dėl užsienio tarnybų dirbančių Belgijoje, kurios kartais būna labai aktyvios. Praėjusiais metais e, buvusio senato pirmininko prašymo atlikome tyrimą, e, kuris e, išanalizavo kaip Belgijos tarnybos stebi Belgijoje veikiančias užsienio tarnybas jeigu jų veikla yra svarbi Belgijai. Ir mes bandėme išsiaiškinti, kaip atitinkamos Belgijos tarnybos dirbo prižiūrėdamas užsienietiškas užsienio tarnybas. Bet tas darbas buvo labai sunkus, nes dažnai užsienio tarnybos e, yra kabutėse draugai. Ir e, jie kartais atlieka labai svarbu vaidmenį čia, čia mūsų e, teritorijoje. Taigi mūsų tarnybų reikėjo paprašyti, kad jos stebėtų tarsi savo draugų, savo kolegų tarnybų veiklą Belgijoje, užsieniečių kolegų. Ir su mūsų turimomis priemonėmis dabar reikia bandyti išskirti prioritetus. Jau daug metų rašome ir mūsų įstatymė kol kas į tai dar nesureaguota nors paskutinį kartą jau turbūt mūsų komitetas atkreipė dėmesį į tai, kad įstatymė dėl žvalgybos tarnybų būtų labai aiškiai pasakyta, kad jos turi kontroliuoti ir užsienio žvalgybos tarnybų veiklą Belgijos teritorijoje. Taip, Belgijos žvalgybos tarnyba būtų žymiai aktyvesnė e, šiuo požiūriu. E, mūsų komiteto uh, E, įgaliojimai yra gana riboti. Aš sakiau, kad mes dirbame kolegialumo principu, e, mes turime tyrimų tarnybą, turime juridinę tarnybą ir dokumentų tarnybą, aišku, ir administracinę sekretoriatą, turime iš vis maždaug 25 žmonės dirba. Ir tas ratas žmonių turi kontroliuoti labai svarbę veiklą Briuselėje atliekančių tarnybų veiklą. Um, kai taip pat turime turėti daug techninių uh, galimybių, informacijos technologijos turi būti sutvarkytos, turi būti pakankamai specialistų, gerai turi būti apdorojami dokumentai ir tam reikia nemažai investicijų. Belgija, kaip ir daugelis kitų valstybių ir turbūt kaip ir visa ES, susiduria su rimtais biudžetiniais sunkumais. Todėl e, padėtis nėra labai palanki e, parengti dirbą ateities būsimų metų darbui. E, o reikia gana didelių investicijų į saugumą, ypač kai kalbame apie infrastruktūros, informacinės infrastruktūros, komunikacijų infrastruktūros apsaugą Belgijoje. Vyriausybė yra priėmusi sprendimą po 2011 metų rekomendacijos ir 2011 metų vyriausybės deklaracijoje buvo pakartotas siekis stiprinti šią sritį ir e, yra priimtas sprendimas investuoti gana didelę sumą į informacijos e, tinklų apsaugą. Tačiau aš vis tik esu gana kritiškai nusiteikęs, labai daug metų e, žvalgybos tarnybos srityje dirbantis komitetai prašo Belgijos vyriausybės, kad būtų imtas ir iškesnių priemonių, kad būtų skiriama daugiau uh, E, finansavimo. Ir dabar, ypač po Snaudeno atveju, mes tikimės, kad bus padėtis išjudės iš vietos ir biudžetinių įsipareigojimų bus daugiau padaryta. Um... Ačiū. Ačiū už klausimą dėl Danijos sistemos. Kaip jau sakiau savo įžanginėje kalboje, praėjusiais metais buvo sukurtas naujas įstatymas – prieš jį parengiant, o tas įstatymas kalba apie priežiūros ir žvalgybos tarnybų priežiūros nepriklausomybės e, instancijas. Ir e, mes e, nagrinėjame padėti Norvegijoje ir Junktinėje karalystėje dešimt metų komitetas stebėjo padėti kitose šalise, jų rekomendacijos buvo paverstos įstatymu tik praėjusiais metais. Tai, kad dabar vyksta diskusija apie naujo įstatymo e, kūrimą, e, rodo, kad e, padėtis pasikeitė. Ir šiandien, jeigu būtų kuriamas toks įstatymas, jis būtų kitoks. Prisiminkime Snaudeno atvejį ir diskusijas apie jį, bet praėjusiais metais politinio spaudimo keisti įstatymą nebuvo. Nors diskusijų vyko, parlamente buvo debatai organizuojami tą temą, Ir aš nemanau, kad įstatymas bus pakeistas taip, kad parlamentui būtų suteikta daugiau kontrolės žvalgybos tarnybų atžvilgių. Nemanau, kad tai bus padaryta įstatymu. Dėl Švedijos. Danijoje vyko diskusija apie Švediją. Švedijos atvejs yra įdomus tuo, kad ten e, atitinkamos tarnybos kontroliuoja viską, kas įeina į Švediją ir iš jos išeina. E, pavyzdžiui, mano Facebooko sąskaita gali būti sukurta Švedijoje, Švedijos serveryje, tada Švedijos žvalgybos tarnyba stebės, kas į tą sistemą ateina iš užsienio ir išeina iš Švedijos ribų. Mes suprantame, e, kodėl taip yra. Vyriausybė didelio politinio spaudimo nėra daroma, parlamente vyksta diskusija, bet ji nėra pakankamai aukšto lygio. Danijos atveju tokio, tokios būtinybės kažką keisti nėra. Vyksta labai daug susitikimų susijusių su uh, Danijos žvalgybos tarnybomis, bet uh, Danijoje būtinybės keisti padėtį nėra ir dėl to politinėse diskusijose uh, tas klausimas neiškyla labai smarkiai. Galėčiau pateikti konkretų pavyzdį Jeigu Europos parlamente arba kitoje valstybėje narėje iškiltų tokių problemų, apie kurias dabar kalbame, apie pasiklausimus, tai turbūt ir Danija pradėtų apie tai kalbėti. Danijos parlamentas puikiai suprato, kodėl amerikiečiai skiria tiek daug dėmesio Europai. Ir man atrodo, kad kai kurie mūsų vyriausybės pareigūnai labai aiškiai pasakė, kad jeigu mes būtumėm amerikiečiai, mes elgtumėmės taip pat ir stebėtumėm Europą taip, kaip daro Amerika dabar. Danijos visuomenė, aš manau, nepakankamai yra diskutuojama apie privataus gyvenimo apsaugą. Man asmeniškai tai kelia nerima, tačiau Danijoje taip yra. Ir aš nemanau, kad artimiausių metų padėtis čia pasikeis. Aš manau, kad bus skiriama daugiau dėmesio galbūt duomenų apsaugai. Uh, Ačiū, dabar aš kalbėsiu kaip Aldė šešėlinė pranešėja. Pirmieji klausimai yra mūsų draugų iš Danijos. Aš čia būsiu tarsi velnio advokatė, vyksta tyrimas ir mes visi priklausom tam pačiai politiniai šeimai. Jo, pa, jūsų partija e, taip pat buvo ir ankstesnės vyriausybės sudėtyje ir turėjo galimybę e, priimti naujus įstatymus. Ir man kyla klausimas. Danija, kaip ir Niderlandai, mano šalis, dažnai yra minima kaip viena iš keturių pagrindinių sąjungų e, Junktinė Amerikos valstijų. NATO generalinis sekretorius yra jūsų šalies pilietis, jūsų tautietis. Ir man kyla uh, klausimas. Ar jūs pastebėjote kokį nors spaudimą daromą iš JAV, kuri užkirstų kelią Danijai įvesti geresnius priežiūros mechanizmus? Ar bent kažkokių draugiškų prašymų gavote iš JAV? Turint galvoje, kas vyko per pastaruosius porą metų, galbūt reikėtų naujai apibriežti žodį draugas. Toliau klausimai Belgijos kolegoms. Jūs patys iškėlėte klausimą. Kiek žino slaptos tarnybos, kiek žino vyriausybė, kokiu mastu saugumo tarnybos veikia savo nuožiūrą? nes vis daugiau man kyla klausimų, jeigu slaptos tarnybos, gal tos slaptos tarnybos kontroliuoja vyriausybę. Čia kyla klausimas ir apie Vokietiją. O kas jeigu Bundestago kanclės mobilus tele, telefonas yra klausomas? Ar slaptas tarnybos žino apie tai? Ar jos žino apie tai ir nepranešė kancleriai? o galbūt pasakė jai ir jinai tik taip apsimetė viešai, kad to nežinojo. Gal yra dar kažkokie kiti scenarijai? Kaip visą tai vyksta Belgijoje, jeigu visos Europos slaptos tarnybos dirba kartu iš vien su JAV slaptom tarnybom ir viską žino, kas tarpusė vyksta? Ir kaip yra, galbūt Belgijos slaptos tarnybos žino kažką, bet jums to nepasako, ar slepia tą informaciją, arba atvirkščiai ar slaptos tarnybos veikia pagal e, vyriausybių nurodymus įvairios politinės sudėties. Ar tos Belgijos slaptos tarnybos yra visiškai nepriklausomus? O jeigu ne, jeigu jos dalyvauja tarp valstybinėme bendradarbiavime, Kaip tuomet tas gana stiprus ir rimtas priežiūros mechanizmas neskleidė jokių pažeidimų? Toliau dėl tarpvalstybinė bendradarbiavimą. Tai yra turbūt didžiausia juodoji skilė. Gali būti nacionaliniai priežiūros mechanizmai, kurie labai rimti, stiprus, kitose valstybėse galbūt jie yra silpnesni, tie priežiūros mechanizmai, tačiau nepriklausomai nuo to, kiek stiprus yra tie e, mechanizmai, visa grandinė vis dėlto yra tiek stipri, kiek, kiek stipri yra ta silpniausia grandis. Kaip tos tarnybos vykdo priežiūrą ir kaip užtikrinamas bendradarbiavimas tarp slapnųjų tarnybų? Ar tai yra vien dvišalių pagrindų vykdomas bendradarbiavimas? Dar turiu vieną paskutinį klausimą. Mane nustebino Belgijos duomenų apsaugos institucijos atstovai dalyvavo toje sesijoje, kur buvo nagrinėjami Belgokomo klausimai. Belgijos duomenų apsaugos institucija atrodo beveik sukarinta karinė drausmė ir aš labai nustebau, kai ta institucija pasakė, viskas yra gerai. Jokio pavojaus neiškilo jokiems asmens duomenimis, jok, asmens duomenims jokių pažydimų nebuvo. Kažkaip sunku tuo tikėti. Ar jūs galėtumėte tvirtinti, kad, pavyzdžiui, domino apsaugos institucija privalo laikytis tylos, net jeigu ir pastebėjo ar nustatė, kad buvo pažydimo atvejai. Ar jūs žinote apie kokius nors atvejus? Pirmiausia, paprašysiu atsakyti tą tvarką, kokią tvarką patikėjau atsakymus. Pirmiausia, Danija, prašau. Ačiū už padėktą klausimą. Ir kad jūs veikiate kaip velnio advokatė, man visiškai priimtinas toks požiūris Diskusijos buvo tikrai geros, nors įžanga nebuvo labai įdomi ir buvo patikti tikrai įdomus paklausimai diskusijų metu. Atsakant jūsų klausimą, dėl to, ar, ar JAV darė kokį nors spaudimą Danijai, nemanau. Mes JAV, laikome JAV stiprų sąjungininkų Danijos, mes tikime stiprų bendradarbiavimų ir tikrai nemanau, kad JAV būtų suinteresuota kaip nors daryti Danijai spaudimą kokiu nors būdu dėl priežiūros priemonių ar mechanizmų. Iš tiesų, JAV kongrese yra labai įdomi priežiūros sistema ir stipri sistema. Ir aš nemanau, kad jie prieštarautų, jog būtų dirbama su kitomis valstybėmis narimis, bendradarbiaujama. Tai yra viena iš priežasčių, kodėl mes turime tokį priežiūros lygį, koks yra dabar nustatytas Danijoje. Tai yra susijęs su tuo faktu, kad buvo pasiekta politinio kompromiso, bet to nėra jokių įrodymų teigiančių, kad Danijos slaptos tarnybos, žvalgybos tarnybos užsiema kažkokią veiklą, kurie neturėtų užsimti. Iš tiesų nebuvo jokių diskusijų šią temą Danijoje, formuojant visuomenės nuomonę, tarp politikų Galima būtų pateikti tokį argumentą, jog, tarkim, nėra tam pusiausvyro šioje sistemoje, tačiau, ir aš asmeniškai tokios nuomonės laikausi, tačiau nėra jokio spaudimo daromo, kad būtų keičiami įstatymai arba būtų komitetams daromos spaudimas priežiūros komiteto ar nepriklausomiems institucijoms. Pernai buvo pateiktas įstatymo projektas, bet kol kas tikrai negalime sakyti, kad yra kažkokių įrodymų, jog Danijos žvalgybos tarnybos veiktų už e, įstatymų reglamentuojamų ribų. Jeigu iškiltų kažkokių problemų, tuomet galbūt reiktų keisti įstatymus. Tai tiek. Pirmininkė tikrai nieko blogo nėra Danijos karalystė. Toliau ponas Degeri. Dėl to, kas yra siejama su prizmu atveju ir mūsų tarnybomis ir ryšių su mūsų vyriausybė, aš nemanau, kad čia galima kalbėti apie kažkokį e, bendrininkavimą, kad, tarkim, žinojo tarnybos apie tą atvejį ir neinformavo politinių institucijų svarbus ryšys tarp uh, JAF ir Vokietijos. Ir negalime, pažiūrėjau, įsivaizduoti, kad, tarkim, uh, uh, Vokietijos žvalgybos struktūros neinformuotų kanclės, jeigu žinotų apie kažką konkretaus. Tačiau yra kitas dalykas. Mes kalbame apie karinės žvalgybos struktūrą NATO ir, ir palaikomas ryšys tarp NATO ir tos karinės žvalgybos institucijos ir nuolat keičiamas informacija. Čia neįmanoma įsivaizduoti, kad buvo kažkoks bendrininkavimas ar samoklas, apie kurį nebuvo žinoma. Šią mes, šią mes pas save jau atliekame tyrimę ir žinosime, ar Belgijos žvalgybos tarnyba žinojo apie tos faktus ar ne, bet aš nemanau. Su šia situacija yra susijęs, susijęs, susijęs tam tikras Europos valstybių narių naivumas. Europos žemynas yra tikrai gerbiamas pasaulyje, nes tai yra taikus regionas, taikus žemynas. Tačiau mes žiūrime į kitą likusi pasaulį su tam, su tam tikrų naivumu. Ir dažnai žvalgybos tarnybos laikosi tik nacionalinių interesų ir vadovaujasi nacionaliniais interesais. Galbūt tam tikrą dieną mes sužinosime, kad valstybės narės vienose valstybėse stebi ir seka kitų valstybių vyriausybės. Ir būtent čia parlamentinė kontrolė nacionaliniuose parlamentuose šia prasme yra labai svarbi. Taip pat ir Europos parlamente. Nes būtent per čia šiuo, šiuo aspektu ir galima mm, užtikrinti nuseklumą ir evoliuciją. Tačiau reikia atsisakyti to naivumo, nes yra tam tikra evoliucija technologijų srityje ir būtina, kad žvalgybos tarnybos maksimaliai išnaudotų naujausias technologijas. Aš nesu tikras, jog būtina informuoti vyriausybės ar, pavyzdžiui, informuoti prezidentą Obamą Gali būti, kad jis žino, bet tačiau galima, galimas ir toks atvejis, kad jis nežino. Nebūtinai kongresas turi žinoti, ką, kokią veiklą vykdo žvalgybos tarnybos JAV. Egzistuoja kontrolė, tačiau tam, tikra, tam tikrų uždarų būdų, labai kontroliuojamų būdų. Kontrolės komitetas e, Europos parlamento Čia reikia užtikrinti tam tikrų principų laikomas, būtų laikomasi, tačiau reikia užtikrinti ir evoliuciją. Aš nemanau, kad Amerikos valdžia galėtų labai didžiuotis tuo, kas buvo atskleista Snaudeno dėka. Tokiu būdu mes sužinojame, būtent jo dėka mes sužinojame tą informaciją ir tai ir turi didžiulį poveikį, didžiulės pasiekmens. Mm, ir čia jau reikėtų, reikėtų atsisakyti to Europai būdingo naivumo. Ponas Rapai, aš galėčiau tik tai papildyti tą, ką pasakė ponas Dedeker. Kitą savaitę mes daugiau žinosime, bus aiškiau ateinačiom savaitėm. Klausimas, kuris buvo pateiktas, keletą klausimų buvo pateikta, ką žinojo tarnybos, ar jos galėjo žinoti ir ar galėjo tą informaciją pasidalinti, pranešti apie tai vyriausybėms. Čia reikia e, e, remtis rizikos analizę, SWIFT atveju Mes negalėtume įsivaizduoti, kad kažką kitą būtų galima padaryti remiantis dabartinėmis technologijomis. Kol kas mes dar neturime tikslaus atsako, o dėl likusių dalykų mes neturime jokių nuorodų, pagal kurias būtų galima tvirtinti, kad Belgijos žvalgybos tarnybos stebėjo vyriausybės, o dėl bendratrabiavimo tarp tarnybų Dėl bedarbiavimo tarp tarnybų žvalgybinių, tai yra labai delikatus klausimai. NATO sistemoje vyksta bendradarbiavimas, tačiau mes norėtum daugiau gauti informacijos dėl karinės žvalgybos tarnybos, kuri turi kontaktus su NATO, tiek ir dėl civilinės žvalgybos tarnybos, kuri daugiau stebi situaciją Belgijoje ir gali veikti tik tai Belgijos teritorijoje. Kol kas dar neturime atsakymų Bet aš manau, jeigu Europos lygių galėtumėm gauti atsakymus, tai aš pakartosiu, ką sakiau savo pranešimo pabaigoje. Reikėtų, kad Europos parlamentas turėtų nustatyti tam tikras normas, standartus nacionaliniams parlamentas, kad jie galėtų apsirūpinti tam tikrumomis e, tam, e, e, parlamentinės kontrolės, įkurti komitetus. Aš manau, kad būtina įdėti tokias pastangas Europos parlamento lygių, o dėl privataus gyvenimo apsaugos mes turime kontaktus su ta institucija, Tačiau tas komitetas daugiausiai yra sintuotas privataus gyvenimo apsaugojimu, tai yra ar priva, privatus, asmenys, privatus duomenys, asmens duomenys, kiek jie yra apsaugomi, kiek tam tikros tarnybos gali turėti prieigą prie jų. Tačiau nereikėtų pamesti iš akių svarbių dalykų, vykdomi yra tyrimai, ir reikės nustatyti pažeidimus, kalbant apie Belgakomo atvejį. Užsienio reikalų ministras, premjeras, jų, jų informacinės e, sistemos taip pat buvo prie, prie jų prisijungta įsilaužtojas, mes nežinome, bet kol kas vykdomi yra tyrimai. Ačiū. Uh, Ačiū ir Paskutiniai šiandienos klausimai. Jan Albrecht. Play... Ačiū. Nežinau, ar aš dabar turėčiau tas e, būti blogas policininkas ar geras policininkas, bet e, džiaugiuosi, kad e, esate čia, džiaugiuosi, kad paminėjote Briuselio deklaraciją, kad raginatės imti raginate imtis bendrų veiksmų. Man atrodo, kad būtent mm, po šio sutikimo tikiuosi, kad iki mūsų pranešimo, kurį tikiuosi užbaigsime iki kitų metų pradžios, tikrai kažką galėsime padaryti. Ir dabar žiūrint į tą situaciją, mm, kokią esame iš sutarties požiūrio taško, mes turime atsakymus raštu jūsų vyriausybės, kitų valstybių narių mm, pareiškė, kad ne, nepateiks jokių parodymų dėl šių klausimų čia, kadangi nacionalinis saugumas yra nacionalinė kompetencija ir viskas, nėra apie ką kalbėti, nėra apie ką kalbėti. Tai iš tikrųjų aš noriu žinoti, tik vienas klausimas, ponė Lauricin, kas yra įtin? Ar jūs užsiimate žvalgybos tarnybų bendarbiavimu europiniu lygmeniu? Ar jūs sprendžiate tokius klausimus, kokios taisyklės turi būti tam taikomos. Nes aš ieškojau tokiame darbiavimui teisinio pagrindo ir jo nėra. Nėra jokio teisinio pagrindo uh, Tai jeigu mes laikytumėmės valstybių narių interpretacijos, tai būtų sutarčių pažeidimas. Be jūsų pagalbos tikrai ne, ne, jokių tolesnių veiksmų mes nesulauksime. Aš atsiprašau, kad aš tą laiką išnaudojau nesuformuluodamas klausimą, bet man atrodo, kad tai yra labai svarbus momentas, nes iš politinio požiūrio taško, jeigu mes galvojame apie tai, kad per artimiausius kelius metus reikės veiksmų, aš galiu pasakyti, kad uh, juk žmonės ten e, išorė klausė e, mūsų e, nacionalinių parlamentų ir europarlamentarų, ar ES valstybių narių slaptusios tarnybos, žvalgybos tarnybos tovi aukščiau nei Europos parlamentas ir nacionaliniai parlamentai, ar jie yra visiškai nepasiekimi. Tai nestebina, kad mūsų valstybėse narėse žmonės balsuoja už populistinės partijas, kurios sako, kad visa tai yra šlamštas. Uh, Ir dėl Danijos, pavyzdžiui, noriu pasakyti, per pirmuosius klausimus čia Dankė Kemfil atvyko tyriamosios žurnalistos atstovas. Jis kalbėjo apie Snaudino dokumentus, tikrai įrodymus, kurie iki šiol neužginčyti, kad Danija turėjo bendarbiavimo programą su NSA, pavadintą Dinamo. Tai, tai to, tos programos dėl mm, kabelių po jūrą, po vaninių laivų ir taip toliau, kad kaip informaciją panaudoti ir, ir visa tai vyksta, tai yra pažeidimas. Aš nežinau, kaip su tarptautinė teise, bet gal nacionalinė mm, teisė netitinka. Uh, Europos žmogaus teisų konvencijos dėl žmogaus teisų ir Europos žmogaus teisų teismo nutarčių dėl pagrindinių principų, dėl to, ką vals, mūsų ES valstybės narės, um, tautinės valstybės, ką turi daryti ir kas yra lojalus bendradarbiavimas ES. Jūs apie tai užsiminėte ir aš labai džiaugiuosi, kad jūs, pana Didekerė, apie tai kalbėjote. Man atrodo, kad lojalaus principas E, nesuderinama su tais dvišaliais susitarimais, kuriuos jūs paminėjote. Tai aš niekaip neįsivaizduoju, kaip Britų valdžios išpoliai ar įta, įtariami išpoliai prieš kitas valstybės yra suderinami su tuo, nes čia ne Švedija, pavyzdžiui, jūs užsipuolė, o Britų žvalgyba. Ir kaip tada kompanijos visame tame kontekste atrodo. Tai aš iš tikrųjų noriu žinoti, ką mes darome ir kokie bus kiti žingsniai. Ar mes raginame nieko daugiau nedaryti, kol Prištolio deklaracija nebus įgyventa mūsų vyriausybių, tai yra labai svarbus žingsnis, gal, sprendimas, kalbant apie ateitį, kas bus su Briuselio deklaracija, ar bus kažkas padaryta, jeigu sakome žmonėms, kad kažką darome, bet iš tikrųjų nieko nedarome, tai man atrodo, kad reikia paaiškinimo dėl to, kas yra už nesaugumas, pavyzdžiui, kaip jūs kad sakėte, pavyzdžiui, uh, užsienio tarnybos e, šnipinėjimas, kas tai yra. Berde, pavyzdžiui, Vokietijoje neseniai pareiškė, kad internetas yra užsienio veikla. Ir ką jie daro? Jie, aišku, labai bijo, kad pateks į visuomės nemalonę, bet aišku, tai taip ir būna, kai pradedi tyrimus savo šalyse, bet aš norėčiau žinoti, kokia yra situacija. Ačiū, aš vis galvoju, kad daug žmonių sako, kad Nereikia daugiau įgaliojimų suteikti Bruseliui, nes Bruselis tampa supervalstybė, tačiau supervalstybė iš tikrųjų kažkur kitur yra. Mm, ponas Laurisin, ponas Dedeker. Prašom. Mm, vienas iš ankstesnės diskusijų sesijos dalyvių visakė, visakė be komentarų, be komentarų. Tai e, dėl jūsų klausimo, dėl Dinamo ir JAF ir Danijos bendradarbiavimo negaliu jums pateikti jokio atsakymo. Net jeigu ir ką nors žinočiau, aš nieko jums negalėčiau pasakyti. Aš, mums nėra leidžiama nieko sakyti tokiu klausimu. Uh, Dėl incens aš turiu pasakyti, kol šiuo metu Danijos parlamente nevyksta diskusijų tuo klausimu. Galbūt turėtų ir aš um, mielai panalizuosiu tuos du klausimus, kuriuos jūs paminėjote, bet turiu pasakyti, kad šiuo metu diskusijų tuo klausimu nėra. Danijos parlamentas taip pat yra susiskaldęs dėl tų klausimų ir aš gal čia plačiau pakalbėsiu apie tai, ką jau užsiminiau, ką reikia išplėsti parlamentinę kontrolę. Daug mm, parlamento narių sako, kad jeigu mes tai padarysime, tai tuomet prisimsime ir savo atsakomybę. Tai galbūt tai atsako jūsų klausimą. Galbūt geriausias sprendimas, kad tik ministras viską žino ir Danijos Teisingumo ministras, ministrė pirmininkė, šimtų procentų galiu garantuoti, tikrai žino, ką žvalgybos tarnybos daro ir su kuo bendradarbiauja. Jie tikrai žino ir jie gali atsakyti į visus klausimus. Bet tai reiškia, kad jie tada visiškai 110 Kai kurie parlamentarai sako, kad e, gal geriausias yra toks sprendimas, kad ministras viską žino, bet tada tas ministras yra ir visiškai atsakingas už visą, už visą tai. Nes kas, jeigu parlamentas žino kažką tai, bet negali niekas sureaguoti, o vis tiek tampa atsakingas už tos klausimus, tai ką tada daryti? Uh, Kažkaip, atrodo, laukia naujas nuo podų sezonas. Um, taip galėtų būti visai gera televizijos, visai geras televizijos serialas, ne, na, ne realybės šau, bet mes turime daug narių iš šiaurės šalių atvykstančių į Daniją. Uh, Mm, jie yra šiaurės šalių parlamentarai, jie sako, mes tikrai labai norėtumėm Danijos parlamentarais būti, kadangi Švedijoje nuobodu, kitur nuobodu. Bet turiu pasakyti, kad ir Danijoje gan nuobodu. Aš tikiuosi, kad atsakiau jūsų klausimus. Ir tik dar vienas dalykas, kuom galėčiau ir užbaigti savo pasisakymą, tai yra klausimas dėl bendradarbiavimo. Man atrodo, yra Labai svarbu užsitikrinti gerą bendradarbiavimą. Ir tikrai e, mes panaudosime tą pranešimą, kurį baigė renkti šis komitetas ir mes tikimės, kad galėsime mm, atitinkamai dėkti rekomendacijas E, Danijos parlamente, bet aišku labai svarbu e, kurti alijansus su stambiosiamis kompanijomis kaip Facebook ar Google, nes tikrai jos gal nėra suinteresuotos, kad e, žvalgybos tarnybos iš bet kurios valstybės um, imtų duomenis iš jų ar kad jie būtų įpareigoti perduoti duomenis pagal statymą. Bet aš manau, kad todėl labai svarbu palaikyti gerą bendradarbiavimą su Facebook ir Google, nes tikrai statistiškai uh, pažiūrėjus, manau, labai dažnai žvalgybos saugumo tarnybos prašo jų pateikti informaciją apie jų naudotojus. Tai manau, kad čia yra du keliai, kuriais galima žengti. Ačiū, artėjame prie pabaigos po truputį. Panas Dekar. Gyvename pasaulyje, kuris e, be jokių abejonių yra pavojingas ir kurio grėsmės evoliucionuoja. Prieš dešimt metų niekas nekalbėjo apie kibernetinės atakas. Šiandien kibernetinės atakos yra tapę e, tokių dalykų, kuris tiesiog apsėdęs mūsų e, vyriausybės ir ES, NATO valstybėse atakos iš Kinijos, iš kitų valstybių, kurios įvykdytos ir pasmertos iš tikrųjų akivaizdžiai pailistruoja tą situaciją. Ir jeigu mes ir toliau gynybos ir saugumo problemą spręsime tik tai nacionalių lygmenių ir neevoliucionuosime, nežengsime link realios europinės gynybos, tai man, to, man atrodo, mes tapsime vis labiau pažeidžiami. Teje yra tokių valstybių kaip Prancūzija, Didžioji Britanija, kurios uh, Mm, svajoja, e, yra tikrai tokios labai naivios, galvoja, kad jos yra vis dar supervalstybės ir nesibaimina tų grėsmių. Tačiau e, ir, ir jos toliau sprendžia visus klausimus tik nacionalių lygmenių. Tačiau aš noriu pasakyti, kad 25 mm, e, metus E, dirbau Europos ekonominiai bendryjai, paskui galiojimai buvo perduoti Europos Sąjungoje ir turiu pasakyti, kad iš tikrųjų mm, buvo įgaliojimai perduoti Paryžė rinkdavosi vadovai spręsdavo klausimus, dabar viskas perduota Europos Sąjungai. Galima viską suprasti, bet vis tiek vakarų ES įgaliojimai perduoti ES dabar dviegus, du kartus per metus susirenka vadovai į sutikimus, ponia Aštan pakalba 10 minučių, po to ponas Rasmusenas pakalba 10 minučių, tačiau tai nebėra tai, kas buvo anksčiau. Ir iš tikrųjų, žiūrint į tai, Europos gynybos e, visas kūrimas regresuoja, o ne progresuoja, o reikia kuo galima greičiau judėti link tos gynybos politikos integracijos. Ir aš manau, kad kai kurios valstybės tikrai galėtų daug ką padaryti tuo klausimu. O bendrai, galvojant apie žvalgybos tarnybą, situacija pakankamai pesimistiškai atrodo. Ar iš tikrųjų tos tarnybos turi būti už kontrolės ribų, tik tai turi būti valdomas vyriausybės. Aš manau, kad iš tikrųjų ta parlamentinė kontrolė turi būti užtikrinta ir šioje srityje, jeigu būtų kažkokių tai incidentų, tai gali labai brangiai kainuoti vyriausybei. Ir manau, kad iš tikrųjų labai reguliariai turi būti palaikomi ryšiai. Aš kalbu apie civilinius elementus, aišku, kariniai elementai, NATO ir taip toliau. Aišku, irgi viskas turi vykti, ta parlamentinė kontrolė turi vykti. Tai man atrodo akivaizdu. Čia sutarimas tarp JAF ir Junktinės karalystės buvo sudarytas po karo stebėti povaninius laivus ir paskui ta, ta stebėjimo principas perkeltas į palidovnės sistemas. Tai iš esmės viskas e, nenauja, principai tie patys, bet reikia žengti tolin e, Europos integracijos kryptimi ir pasistengti geriau suprasti, kad nacionalinio suverenumo per, per didelės svajonės kai kurių iš mūsų didžiųjų valstybių iš tikrųjų kenkia mūsų kolektyviniam saugumui. Uh, Ir galvojant apie tai, kas vyksta su kibernetiniais išpoliais, su informacijos mm, perėmimu ir taip toliau, jeigu mes nesugebėsime atsakyti tai nacionalinių lygmenių, jeigu mes tapsime kartais kaiminės valstybės ES pasiklau, atitinkamų tarnybų pasiklausimo aukomis, tai labai kenkia visam pasitikėjimui, vis, visam Europos projektui, projektų kūrimui e, reikia atkurti tą pasitikėjimą, atsisakant tokių reiškinių ir už užtikrinant, kad Europos integracija tęstusi, o nebūtų ardoma dėl tokių e, baisių šokų, tokių sukrėtimų, dėl to, kad e, kažkuri vyriausybė tikrai pernelyg agresyviai veikia, pernelyg šokiruota yra ir, ir tai pakenkia Europos projekto kūrimui. E, Ačiū, ponia Rapai. Ar norit papildyti? Jūs paskutinis. Aš tiesą sakant nieko negaliu pridurti. Ponas Dedeker pasakė viską, ką reikėjo. Bet aš turiu vieną tikslų klausimą. Gal jūs norėsite atsakyti baigiančiai posėdį? po Bruselio deklaracijos, kokiu būtų galima imtis konkrečių veiksmų. Des... Aš e, e, dalyvavau, e, kai buvo, kuriamas, kai, kai buvo organizuojamas parlamentarų formas ir buvo sakoma, E, kad po kelių metų valstybės kitos turės prisijungti prie parlamentų kontrolės sistemos. Dar praėjo keletas metų ir man atrodo, kad tai yra padaryta. Matome, kas jau pastaruoju metu įvyko. Aš įsivaizduoju, kad e, parlamentai, kurie tokią kontrolės galę turi, dabar e, per artimiausius susitikimus išreikš daugiau iniciatyvos kartu dirbti. Nes dabar per kiekvieną posėdį mes tarsi pasidžiaugiam, kad yra padaryta daugiau negu buvo anksčiau. Ir, e, bet matome, kad vis būdams sakoma, kad padaryta yra nepakankamai. Padaryti lieka dar labai daug ir mes, e, manau, kad turime būti pakankamai e, atidus, kad dirbtume naudingai aš galėčiau pridurti e, daug kartų ir per Briuselio deklaraciją 2010 e, m. rugsėjo spalio mėnesį buvo pasakyta, kad reikėmtis konkrečių priemonių. Kitas posėdis įvyko 2011 m. spalio mėnesį, o 2012 ir 2013 nebuvo jokių susitikimų. Ir aš manau, kad jūs galėtumėt labai konkrečiai atgaivinti visą tą susitikimų procesą, kad, Europos, kad parlamentų komisijos ar komitetai dirbantis Europos lygmenių vėl susitelktų ir pasikeistų nuomonėmis. Ponas Dedeker paminėjo tai, kas būdavo anksčiau. Aš esu dalyvavęs keletoje tokių konferencijų, ne visose, bet keletoje, aišku. Ir e, manau, kad vis labiau atsiranda didesnis pasitikėjimas vienų kitais. E, Bonoje mes pirmą kartą tarp parlamentarų uh, kalbėjome apie labai svarbius dalykus. Kalbėjome apie tai, kokias taisyklės galėtume tarpusavėje susikurti, kad būtų galiau baigtas e, tai, tų trečiųjų tarnybų e, darbas. Ir dabar tarp parlamentarų e, gali būti uh, ta taisyklė pasitelkta ir taip pat dirbant su žvalgybos tarnybomis ir trečiųjų šalių žvalgybos tarnybomis veikiančiomis mūsų teritorijoje. Tai yra labai svarbi taisyklė ir nuostata, ją reikia išlaikyti, bet aš kaip jau ką tik sakiau, mes pradėjome naujus svarstymus ir aš manau, kad jūsų komitetas galėtų suvaidinti labai svarbu vaidmenį šį procesą atgaivinant. Jeigu e, mes patys savęs klausim, E, kaip tos tarnybos gali dirbti, ar jos dvišalių pagrindų turi susitikinėti ar ne. Vis tik aš manau, kad Europos parlamentas, nacionaliniai parlamentai turi kelti daugiau iniciatyvos ir bendradarbiauti. Ačiū. Ačiū taip, bai, prieartėjame prie posėdžio pabaigos, nebent jūs kažką dar norėtumėt pasakyti. Aš turiu pasakyti, kad šios ketvirtadienio sesijos posėdžiai yra labai sudėtingi mums visiems, nes mes visi turim išskristi tą dieną ir turim spėti lėktuvus. Dėkoju visiems, kurie liko. Ir e, aš dėkoju visiems kalbėjusiems ir baigdamas aš norėčiau išsakyti savo nusivylimą, gerbiamą pirmininkę. E, Danijos e, kolega žino apie e, serialą danišką, kuris rodomas Didžiojoje Britanijoje su ponu Bermanu. Ir daug kas Britanijoje galvoja, kad jis yra realus. Aš galiu pasakyti, kad tikrai mes visus patikiname, kad jis nerealus. Ačiū, dėkoju e, vertėjams. Kitas posėdis pirmadienį vakare Strasbūrė.